nous avons commencé là. Ah, il faut lui dire d'entrer tout de suite. Ah, demandez-la. Demandez-la. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vous demande. Ponas ir ponai, pradėsime posėdį. Prašau visus užimti savo vietas. Ir norėčiau, kad baigtųsi visi pašnekesiai. Pradėsime nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Mes pradėsime nuo darbo tvarkės patvirtinimo, kaip sakiau, ar yra prieštaravimo ar komentarų dėl darbo tvarkės. Nėra, tuomet darbo tvarkė automatiškai patvirtinama. Antrasis darbo tvarkės punktas anksčiau vykusių posėdžių protokolų patvirtinimas. Posėdžių, kurie vyko rugsėjo 2 ir 3 dienomis ir 2009 e, spalio 5 ir 6 dienomis. Jūs turite tos protokolus, jūs gavote prieš kurį laiką jau. Ar turite komentarų dėl e, protokolų? Jeigu turite, tuomet iki posėdžio pabaigos turėtumėte pateikti juos sekretariatui. O jeigu neturite komentarų, tuomet protokolai bus automatiškai patvirtinti. Trečias darbo tvarkės punktas. Pirmininkės pranešimų šiandien nėra. Todėl periname iš karto prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Klausimai komisijai. Ponas Jensen norėjo žodžio, todėl iš karto ir perdodu jam žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau tik tai trumpą informaciją pateikti iš komisijos pusės praeitą savaitę. Uh, Balandžio 21 dieną komisija priėmė pavasario paketą, kuriame yra du komunikatai. Pirmasis dėl 12 punktų veiksmų plano, remiant vystimosi tūkstantmečio tikslus ir taip pat yra penki staff working papers. Pirmasis iš jų yra susijęs su pažanga. Antrasis e, iš jų susijęs e, su prekybos klausimais ir pažangos ataskaita. Trečiasis e, vystimosi finansavimas. Ketvirtasis 2000. 10-13 metų darbo programa, vystamai bendradarbiavimo ir sanglaudos e, politikos srityje ir penktasis yra susijęs su pagalbos veiksmingumu. Antrasis komunikatas e, skirtas e, South Working Papers ir kai kuriems kitiems klausimams. Manau, kad jūs jau esate susipažinę su tų dokumentų egzistavimo, jie yra prieinami beje mūsų interneto tinklalapyje. Penktasis darbo atvarkės punktas. Mes neturime gavę jokio klausimo komisijai šio posėdžio metu, todėl galime pereiti iš karto prie šeštojo klausimo. Struktūrinis dialogas politinių ir teisėkuros prioritėtų 2011 metams nagrinėjimas. Mes numatėme paskeisti nuomonėmis su komisijos nare Kristina Georgieva atsakinga už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir reagavimą į krizę. Sveikinu komisijos narę. Donc nous avons maintenant le plaisir euh, d'accueillir Madame. Mums labai malonu priimti ponę Kristiną Georgievą, komisijos narę, atsakingą už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir reagavimą į krizės. Mūsų nagrinimas klausimas ir nuomonių keitimasis bus dėl struktūrinio dialogo ir politinių e, bei teisėkuros prioritėtų 2011 metams. Mūsų e, komisija buvo pakviesta aptarti šį klausimą pono Lėnis, kuris pirmininkauja, e, pir, komiteto pirmininkų suėgai. Tuo būdu mes paskui ponui Lenė pateiksime savo komentarus dėl politinių bei teisėkuros iniciatyvų. Ir aš manau, kad turėtume koncentruoti labiau savo dėmesį ne ties 10 metų programa, o ties 11 metų programa, nes diskusijos su komisarė tikslas yra pasikeisti nuomonėmis dėl komisijos intencijų 2011 metams ir mes savo ruoštų galėtume prisidėti prie 2011 metų planavimo, nurodant kai kuriuos prioritetus iš mūsų pusės. Pone Georgieva, žodis dabar jums. Merci, madame la rapporteur permanente. Dėkuoju, ponė pranešėja. Ah. Honorable members, dear... E, Pana ir ponas, gerbėmiai nariai, kolegos, labai džiaugiuosi, kad vėl lankausi jūsų komitete šiandieną. Mūsų darbe jūsų nuomonė, jūsų gairės yra labai svarbios, kadangi Mūsų laukia nemažai iššūkių ir jie nėra kokie nors eiliniai dalykai. Pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra darbo programos prioritetų pristatymas, e, tų prioritetų, kurie patenka į mano pareigas. Nuo praeitų metų daug kas pasikeitė. Komisija pradėjo e, planavimo darbus e, šiems metams, nuo to laiko e, paskirta naujoji komisija, dirba naujas parlamentas ir dabar pirmą kartą turime jau komisarą, kuris užsima tik tai humanitarinę pagalbą ir atsaku į krizės. Jam tenka tik šios pareigos. Taip pat įvyko daug įvykių, kaip kad tragedija Haityje, E, vulkano išsiveržimas, kuris sukėlė mūsų danguje chaosą. E, ir, kaip žinia, vyko kitų nelaimių, kurios atnešė mm, nuostolių žmonėms, žuvo žmonės. Instituciniai pokyčiai ir įvykiai kurie vyko, verčia mus šiandieną kalbėti apie šių metų prioritetus, taip pat ir apie kitų 11 metų prioritetus. Mano svarbiausias politinis tikslas yra stiprinti procesą, kuris susijęs su ES pajėgumais e, reaguoti į nelaimės, tai yra susijęs ir su ponios Ashton pareigomis Mes dabar turime galvoti, kaip bendrai galime sustiprinti savo reagavimo į krizės pajėgumus. Gamta mums pasiuntė tam tikrų signalų, mes turime e, žiūrėti, stebėti juos, matome, kad vis dažnėja gamtinių nelaimių, turime galvoti apie savo finansavimo galimybės, apie veiksmų koordinavimą. E, Ir aš šioje srityje ketinu paskelbti komunikatą iki šių metų pabaigos dėl ES pajėgumų stiprinimo kovos su gaivelinėmis nelaimėmis, nelaimėmis rytyje. Mes turime e, padidinti savo veiksmų matomumą, vientisumą, užtikrinti ambicingus tikslus, bet tam mums reikia tvirto konsensuso. Ir aš ketinu čia vadovauti darbams ir imtis nuoseklių priemonių, jos apimtų štai tokius elementus. Pirmiausia, e, bus apimtos situacijos ES viduje ir už jos ribų. Antras dalykas, mes žaisime į reagavimo paėgumus pagal skirtingus scenarius ne tik e, tokių milžiniškų nelaimių kaip Haityje atveju. E, tokios nelaimės yra labiau išimtis, netaisyklė. Trečias dalykas, mes imsimės visų žingsnių nuo pasirengimo etapo iki. Atsiprašau, aš e, pamiršau žodį angliškai. Sako komisarė. Taigi atsiprašau, Aš e, iš sergu ir labai bijau e, pamiršti, apie ką kalbu. Taigi, mes turime būti visiškai pasirengę nelaimėms ir turime galvoti, kaip užtikrinti veiksmingumą. Turime žinoti, kad kiekvienas centas, kurį išleidžiame pasirengimui, turėtų būti pateisinamas, duotų praktinės naudos ir mes turime galvoti, kad rezultatas turi būti dešimt kartų stipresnis negu kad investicijos dydis. Taigi sakiau, kad komunikatas bus paskelbtas, jame bus kalbama ir apie tris e, svarbiausius dalykus - humanitarinę pagalbą, civilinę gynybą ir e, karinių pajėgumų pasitelkimą esant labai didelio masto nelaimėms. Toks būtų mūsų reagavimas į krizės. Ši tema yra labai svarbi ir aš noriu kaip galima daugiau atvirumo užtikrinti. E, noriu plataus masto konsultacinio proceso, išklausyti noriu Europos parlamento, nacionalinių parlamentų, valstybių narių, veikėjų užsimančių humanitarnės e, pagalbos teikimų ir aišku karinių pajėgų atstovų atstovų nuomonės. Praeitą savaitę mes e, bendravome su gynybos ministrais ir buvo labai malonu matyti, kad jiems labai rūp, jie nori įsitraukti į šią veiklą, jie labai e, siekia prisidėti prie ES atsakomųjų veiksmų ir pasirengimo jiems. Iki 2011 metų pateiksime teisėkros pasiūlymą dėl atitinkamų priemonių. Tai bus padaryta atsižvelgiant į bandomosius projektus, kuriuos įgyvendiname. Ir Europos parlamentas mums taip pat yra pasiūlęs keletą dalykų per pastarosius metus ir į tai bus atsižvelgta. Toks pirmas prioritetas. Antras prioritetas šiais metais mano darbo tvarkėje yra klausimas, kuris labai rūpi ir daugumai iš jų jūsų tai yra e, konsensusas dėl humanitarnės pagalbos. Šiais metais bus atlikta tarpinė peržiūra veiksmų plano įgyvendinimo srityje. Mes matome, kad priemonės pasiteisina, mes dabar galime joms, jomis pasiremti, dirbdami toliau. Vėlgi ir gynybos ministrai kalbėjo apie šį konsensusą kaip atspirties tašką, net ir reaguojant į nelaimės kovojant su nelaimių padariniais. Mes jau daug ką esame padarę, bet dar turime pasitelkti turimas galimybės pasižiūrėti į ateitį ir pagalvoti, ką galbūt galėtume daugiau padaryti ar kitaip savo veiksmuose, kad užtikrintume kur kas didesnį veiksmingumą. Ir tai atsispindės politikos pasiūlymuose kitiems metams ir tolimesniai ateičiai. Mes taip pat turime labai atidžiai pasižiūrėti į humanitarnės pagalbos reglamentą dabar veikiantį. Kaip žinia, jums mums tarnauja gerai, bet jis buvo priimtas 96 metais. Tiksliau įsigaliojo ir nuo to laiko nebuvo pakeistas. Bet e, pasaulis 96 metais buvo kitoks negu kad šiais metais ar kitais. Taigi, manau, kad mums reikia galvoti, kada reikėtų iš esmės deramai atnaujinti šį reglamentą. Dar viena svarbi iniciatyva. E, man atrodo, kažkas e, iš jūsų klausė manęs per klausimą vasaro mėnesį to. Tai kalbu apie e, komunikatą dėl savanoriškosios pagalbos korpuso. Ir tai yra susijęs su Lisabono sutarties 214 straipsniu. Mes ketiname paskelbti atitinkamą komunikatą rudenį ir tai bus platforma Europos piliečiams. Mes e, galvojame pirmiausia čia apie jaunus žmonės, jaunus profesionalus, kurie yra sukaupę patirties ir kurie galėtų užsimti humanitarinę veiklą, ir įnešti savo įnašą pademonstruojant Europos solidarumą, kurį e, demonstruojame, reiškiame visame pasaulyje. Mes kalbame apie tam tikras sistemas savanoriškos veiklos ir planuojame surenkti konferenciją Briuselėje, kad išklausytume skirtingų nuomonių, pasikeistume savo e, mintimis ir čia Europos parlamentas e, tikime suvaidinti savo vaidmenį. Komunikatas turėtų uh, sukurti pagrindą teisėkuros pasiūlymui dėl e, savanoriškos veiklos, kuris tikriausiai bus pateiktas 11 metais ir tai sutaps su Europos savanoriškosios veiklos metais. Ir mes turime galvoti, kad e, neturime sukelti baimės e, žmonėms, kurie nesusiję dabar su savanoriška veikla, kad siūsime vaikus 18 metų, kurie neturi įgūdžių kažkur į užsienį. Aš noriu Jums patikinti, kad mes labai griežtai laikysimės dviejų principų. Pirmiausia, užtikrinsime, kad e, būtų laikomasi profesinių standartų. Uh, Ir kitas dalykas, kad užtikrinsime jaunimo saugumą, kai e, jie bus siunčiami atlikti tam tikrų veiksmų pagal savanoriškosios veiklos principus. Dar e, reikia pasakyti, kad šiais metais kovo 31-ąją paskelbėme komunikatą dėl maisto pagalbos humanitarinėje pusėje yra du labai svarbus elementai, apie kuriuos turime galvoti. Pirmasis e, - skatinimas e, siekti maisto produktų, ieškoti maisto produktų pagalbai vietoje ir užtikrinti vietos ūkininkų išgyvenimą. ES čia yra lyderė, bet ne visi uh, E, seka mūsų pavyzdžių ir už tai mes norime įtraukti kitus donorus į tokią e, progresyvę veiklą teikiant maisto pagalbą. Mes turime dabar galvoti apie įgyvendinimą ir paskui tikimės galėsime pasikalbėti su jumis apie mūsų sukauptą patirtį čia. Dabar kitas, bet susijęs klausimas iššūkis ir problema visiems donorams yra susijęti pagalba su atstatymu. Jeigu mes teikiame maisto pagalbą ir pirksime maistą vietos mastu, tai mes pagalbą sieksime, siesime su vystimu. Mes apie šį principą turime galvoti visą laiką, kai užsimame bet kokią humanitarinę veiklą bet kur. Reikia galvoti, kaip e, pabrėžti vystomąjį aspektą mūsų humanitarinėje veikloje. Taip pat turime galvoti, kaip dirbti kolektyviai su kolegomis ir kaip e, galėtume susijęti pagalbą su atstatymu, atkūrimu ir vystimusi. Tie dalykai e, šalyse, kuriuose veikiame, turi labai daug reikšmės žmonėms. Ir dabar paskutinis pastebėjimas. Jūs pamatysite vieną dokumentą, kuris pasieks jūs dėl nuomonės, dėl mūsų pagalbos veiksmingumo ir suteikiamumo, kaip žinia, iš, per devynerius iš paskutinių dešimt metų ECO e, humanitarnės pagalbos tarnyba turėjo naudotis mūsų rezervais nes tai buvo susijęs su nepakankamais finansiniais pajėgumais. Mes turime padaryti atitinkamas išvadas dėl to, kiek reikia skirti finansavimo humanitariniams operacijoms ir bent jau pabandyti palengvinti sąlygas, pagal kurias būtų galima pervesti lėšas iš skubiosios pagalbos biudžeto skubioms operacijoms. Šiandieną procedūra yra gana sudėtinga, nerangi Ir mes turime pagalvoti, kaip galėtume, kaip galima greičiau e, suteikti pagalbą ten, kur reikia papildomų išlaidų. Tačiau tuo pačiu metu manome, jog mūsų pareiga jums ir mokesčių mokėtojams parodyti, kad kiekvienas euras yra veiksmingai panaudojamas ir teisingai apskaitomas. Dar baigdama norėčiau pasakyti keletą dalykų apie užmirštas krizės. Šis komitetas mus ragino nepamiršti tokių pamirštų krizių ir noriu patikinti jūs, kad mes bent jau 15 procentų savo biudžeto skirsime tokioms krizėms spręsti. Aš e, Žinau, kad mano kolegos iš humanitarnės pagalbos organizacijos e, daug dirba. Jie yra numatę papildomo finansavimo 20, e, dar 4 milijonai papildomai bus suteikti Saharai, Saharos regiono gyventojams. Ir dabar dėkoju Jums už tai, kad suteikėte galimybę jums pristatyti mūsų politikos prioritetus, o dabar mielai išklausysiu jūsų pastebėjimų, patarimų ir klausimų. Dėkuoju komisijos nariai, dabar žodis e, parlamentarams. Pone Keller. Dėkoju. Aš turiu du klausimus, tačiau pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų pristatymą. Labai įdomu buvo sužinoti, ko galime tikėtis iš Europos komisijos. Pasiūlymai yra tikrai labai geri ir aš džiaugiuosi, kad daug apie ką galvojama, galvojama apie strategiją, kaip plėtoti humanitarinę pagalbą, kad ji taptų vystomosios pagalbos priemonė. Taigi mano du klausimai. Jūs sakėte, kad jūs stengsitės įtraukti Europos parlamentą į konsultacijų procesą, taip pat ir į kitus jūsų darbus ir pasiūlymų rengimus. Aš tiesiog norėčiau sužinoti, kaip tai atrodys. Ar mes lauksime, kol jūs atvyksite pas mus ir pristatysite pasiūlymus, ar tai vyks kažkokiu kitu būdu. Kad galiausiai nebūtų taip, kad jūs atvyktumėte ir sakytumėte, aš turiu pasiūlymą. E, taip pat kalbėjote, kad norite įtraukti pilietinę visuomenę ir nevyriausybinės organizacijas į šį procesą. Ir antrasis mano klausimas. Jūsų pasiūlymai yra susijęs su konkrečiais konfliktais arba konkrečiamis nelaimėmis. Koks būtų jūsų nuomonė jūsų arba jūsų kabineto vaidmuo, kai mes kalbame apie ne, prevenciją, nelaimingų atsitikimų prevenciją, apie politikos veiksmų suderinamumą? nes jūs turite imtis e, svarbus vaidmens šioje sferoje. Dėkoju. Eh ben, nous allons répondre à cette question. Alors, à... Tuomet bus atsakyta į šį klausimą. Euh, oh. Dėkoju. Pirmiausia, svarbiausias šių metų prioritetas yra reagavimas į krizės. Taigi mes parengsime dokumentą ir surenksime ne vieną seminarą, kad aptartume šį klausimą. Peržiūrėsime vidutinio laikotarpio pažangą, tam skirsime vieną konkretų seminarą. Vyko diskusijos dėl atskirų komunikatų ir mes galvojame surenkti atvirą formą, pasitelkdami naujas žiniasklaidos priemonės. Pavyzdžiui, galime skirti dvi valandas klausimų uždavimui ir atsakymams. Dėl savanoriškos veiklos vyks konferencija Briuselėje, aš tą jau minėjau, tačiau taip pat mes suorganizuosime nedidelės grupės su savanoriškomis organizacijomis, kad mes išsiaiškintume, kas yra prasminga ir ką mes galime pasiūlyti. Jeigu jūs turite kažkokių pasiūlymų dėl šių prioritetų ir jeigu norėtumėte su savo idėjomis pasidalinti, mes tikrai būsime jums labai už tai dėkingi. Bet aš pasisakau už struktūruotą požiūrį, už seminarus, konferencijas, už tai, kad visi būtų įtraukiami į vieną renginį ir už tai, kad rezultatai būtų aiškus. Dėl reagavimo į krizės ir pasirengimo krizėms. 2009 m. birželio mėnesį mes parengėme strategiją ir aš manau, kad tai yra labai geras pagrindas į kurį dera atsižvelgti, kalbant apie tai, kaip ES reaguoja į krizės. Aš ir mano kolegos yra įsitikinę, kad reagavimas į krizės dar nėra viskas. Mums reikia kalbėti apie pasirengimą reaguoti į krizės taip pat. Tiesiog galėčiau pateikti vieną konkretų pavyzdį. Mes e, bendraujame su nuo sausros e, kenčiančiomis šalimis. Taigi mes galvojame, ką vietos lygių būtų galima padaryti, kad e, sausrų pasiekmes būtų kaip galima labiau mažesnės. Mes taip pat reguliariai teikiame humanitarinę pagalba šalims, kurios kenčia nuo uraganų. Kai kuriuose valstybėse egzistuoja humanitarinės programos, kurių pagalba yra kuriamos įspėjimo sistemos. Ir būtent tokiu būdu ES gali įnešti didesnį indėlį ir taip pat geriau atsiskaityti už mokesčių mokėtojų pinigus. Ačiū. Merci. Y a-t-il euh, d'autres questions de la... Dėkoju. Ar būtų dar klausimų? Galbūt aš pati turėsiu klausimą. Mes kalbėjome apie savanorišką pagalbą, humanitarinę pagalbą iš ES pusės. Galbūt jūs turite kokios nors informacijos dėl tos pagalbos statuso, finansavimo, dėl sąlygų e, to, to darbo. E, ir dėl humanitarinės pagalbos tradicinių struktūrų. Mes dar tik pradėjome eiti tuo keliu. Mes žinome, kokių įgūdžių mums reikia, kad galėtume tinkamai pasiruošti šiam žingsniui. Taip pat ėmėmės preliminarių konsultacijų su savanoriškos veiklos organizacijomis. Mes išsiaiškinome, kad e, valstybės narės e, siekia tokių organizacijų steigimo. Pavyzdžiui, kalbėjau su Prancūzijos atstovais. Visi mes žinome apie organizaciją Gydytojai be sienų. ir telekomas be sienų. Ir mes su organizacijomis bendraujame. Taigi galėčiau pasakyti du dalykus. Pirmas. Labai svarbu aiškiai kalbėti apie įgaliojimus ir apie savo tikslus Ir antras dalykas yra lėšos. Neturint lėšų, lieka taip, kad mes labai skambiai kalbame, o po dviejų, trijų metų mes nieko negalime pademonstruoti, nėra jokių rezultatų. Taigi proceso pradžioje tie du dalykai yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad vasarą mes pateiksime konkretesnius pasiūlymus. Merci beaucoup, madame. Dėkuoju. Pone Kelė dar kartą paprašė žodžio. Na, ne dėl prioritetų norėčiau kalbėti, bet pasinaudosiu galimybę ir paklausiu klausimo susijusio su Haičiu. Kiek pinių, iš pažadėtųjų pinigų jau buvo paskirta arba pervesta į Haičio turimas sąskaitas? <laughs> This is uh, the 1 billion 2 1 milijardas 200 milijon, 234 milijonai. Sakyčiau, kad paprasčiausias dalykas yra komisijos įsipareigojimas. Komisija yra įsipareigojusi, lėšos yra pervedamos. Kai dėl valstybių narių, daugelie valstybių narių vyksta diskusijos, ar jos nori prisijungti prie daugia šalio donorų fondo, ir taip paremti tam tikrą veiklą, kai kurios e, vykdo programas, kurias galėtų finansuoti. Taigi aš manau, prireiks šiek tiek laiko, kad būtų galima išsamei atsakyti į klausimą, kur dabar yra tos lėšos. E, vėliau mes kalbėsime apie Haitį išsameu ir galėsiu aš pakomentuoti šį klausimą konkrečiau. Šis sustikimas dėl Haičio buvo tikrai puikus. Paramos teikėjai tikrai pasiūlė nemenkų išteklių Haičiui. Taigi, iš esmės, mūsų viltis buvo pateisintos, bet iš kitos pusės kartelė buvo dar aukščiau pakelta. Ir dabar visi pro mikroskopą žiūrės, ar lėšos yra pervedamos, ar jos yra panaudojamos Clinton fondas, jungtinės tautos tikrai įsipareigojo nepaleisti nieko nuo kabliuko. Jeigu tiesiog buvo norima pasireklamuoti, pateikiant aukštus skaičius, tai niekas neišsisuks, nes už įsipareigotas lėšas reikės atsiskaityti, reikės jas ir skirti. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une autre? Dėkuoju, ar dar būtų klausimų? Jeigu netumėt periname prie septintojo darbo tvarkės punkto, tai yra paramos teikėjų konferencija už naują ateitį Haityje. Konferencija vyko kovo 31 dieną New York'e. Aš vadovavau ad hoc parlamento delegacijai ir pateiksiu savo išvadas. E, šiandien tai jau pat, tačiau visų pirma norėčiau pasveikinti tos e, diskusijos dalyvius, visų pirma, ponę komisijos narę Georgievą, kuri taip pat dalyvavo toje konferencijoje ir pateiks savo išvadas, taip pat mes išklausysime pono e, Žanyvo Žazono pasisakymą, jis yra Porto Prenso meras, jisai pateiks savo e, savivaldybės požiūrį. Labai džiaugiamės, kad ponas meras dalyvauja šiame posėdėje ir taip pat išklausysime ponė Benedikt Ermelė, kuri atstovavo Konkordui New York'e. Paskui pasisakys ponė Mirta Kolar, PAM biuro direktorė Haityje. O aš dabar trumpai e, pristatysiu tą misiją vykusią Haityje. Kaip sakiau, aš vadovavau e, ad hoc delegacijai kartu, vadovavome su ponu Gerins Kaip žinome, Europos parlamente jau vyko ne viena diskusija apie situaciją Haityje, vystimosi komitete ir AKR EU e partietinėje asamblėje buvo aptartas tas klausimas. Parlamentas e, taip pat kreipėsi į komisiją ir į e, tarybą, kad šios institucijos taip pat skirtų savo atstovus, ponė Ašton, ponas Piebalks, ponė komisarė Georgieva taip pat dalyvavo tuose renginiuose. Tuo buvo siekiama sustiprinti Europos parlamento e, delegacijos poziciją, buvo taip pat parengiamųjų posėdžių surinkta keletas 29-30 e, kovo, buvo taip pat surinkti sustikimai su Haičio diasporos atstovais, jungtinių uh, E, tautų atstovais bei nevyriausybinės organizacijų atstovais konferencijai, e, ko pirmininkavo Brazilija, Kanada, Prancūzija. Ir buvo susitarta dėl lėšų skirimo per ateinančius 18 e, mėnesių. Ir tų lėšų bus daugiau negu 3 su viršum milijardai, kurių tikėjosi Haitis. Europos Sąjunga e, tuo būdu yra viena iš didžiausių paramos teikėjų. Į tą paramą įeina 600, 650 e, milijonų skiriamų komisijos bei valstybių narių parama. Taip pat pana, pana Haštan pabrėžė ilgalaikės strategijos, atmančios dešimties mečių laikotarpį svarbą. Tuo siekiama sustiprinti pagalbą gaunančių valstybių E, padėtį ir taip pat siekiama išvengti praeitie daromų e, klaidų. Haičio vyriausybė rengia atstatymo planą, tame, tame plane atsispindi e, teritorinio planavimo, socialiniai, ekonominiai aspektai. Tame plane taip pat yra apibriežti įvairūs finansavimo mechanizmai. Ten pabrėžiama, jog Haičio vyriausybė laukia didelės pagalbos, e, įvairialypės pagalbos, e, be kitako ir pagalbos, kurią valdys pasaulio bankas. Laikina komisija turėtų būti sudaryta šioje srityje. Ta komisija užsijims e, prioritėtų nustatymų ir paramos teikėjų veiksmų koordinavimu. Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą yra numatoma sukurti elektroninį tinklalapį internete, e, kur bus galima stebėti pagalbos teikimą realiame laikė. Buvo daug kartų sakoma per konferenciją, jog koordinavimo aspektas yra be galo svarbus. Vyko taip pat ir įvairių dvišalių sustikimų konferencijos e, metu. Ir mes, kaip ES atstovai, išsakėme savo susirūpinimą Haičio padėtimi. Yra daug e, būsto neturinčių asmenų, kurie, e, kuriais dar nėra užsijimama, jie gyvena praktiškai e, gatvėje ir būtina greitai spręsti jų apgyvendinimo e, klausimą. Mes taip pat pabrėžėme, jog esminiai sektoriai, tokie kaip žemės ūkio sektorius bei e, maisto saugos aspektas, turi e, būti tie klausimai, kurios turi būti teikiama daugiausiai dėmesio. Valdymo gerinimas ir kova su korupcija taip pat turi būti tarp prioritėtų siekiant e, atkurti pasitikėjimą Haičio institucijomis kontrolės specifinės priemonės taip pat e, turėtų būti integruotos į veiksmų planą. Laikinoji komisija užsimanti atsatymo klausimais, kuri laikinai dabar tampa ir vystimosi komisija, turės apibriežti viešųjų pirkimų taisyklės bei personalo samdymo taisyklės, siekiant išvengti interesų konflikto. Kol kas e, Haičio vis visuomenė dalyvauja per mažai tame procese ir įgyvendant programas reikia atsižvelgti į šį aspektą. Gebėjimus šituo lygmeniu reikia būtinai stiprinti. Reikia taip pat e, atsižvelgti į specifinius vietinės valdžios struktūrų poreikius. Delegacija taip pat pabrėžė, jog surinktų lėšų valdymas turi vykti atsakingai ir skaidriai kad Haitis galėtų pasinaudoti biudžetinę pagalbą, ta pagalba turi būti, ta pagalba ir jos valdymas turi būti labai griežtai e, kontroliuojamas ir tikrinamas. Kai kurių fondų pagalba bus dalinai administruojama per pasaulinį, per pasaulio banką. Čia taip pat reikėtų gilesnės analizės bei daugiau informacijos apie tas pagalbos teikimo sąlygas. Komisija pateikė savo komentarus dėl šios pagalbos ir programų įgyvendinimo. Delegacija taip pat pabrėžė, jog jinai labai atidžiai seks atstatymo procesą ir kas trejus mėnesius susitiks su laikinaja komisija, kad būtų aptarti e, lėšų e, panaudojimo skaidrumo bei kiti klausimai. Bus susitinkama taip pat su visais šio proceso dalyviais, yra parengta ataskaita e, šitais klausimais, jinai beje yra salėje ir labai greitai šis dokumentas bus išverstas į anglų kalbą. Dabar, kaip sakiau, periname prie diskusijos. Visų pirma, žodis bus suteiktas komisijos nariai, poniai Georgievai. Dėkoju, ponė Stitmer. To, to really... Aš turėjau galimybę pasakyti, kad mus e, tikrai labai nudžiugino e, šios konferencijos dinamiškumas. E, dabar aš išgėriau vandens, bet gal jį reiktų pervadinti ne šatfonten, bet dinamiškų vandenių. Europos Sąjunga labai aktyviai dalyvavo rengiantis konferencijai, taip pat pačios konferencijos metu labai aktyviai reiškėsi ir ponė Strifler labai gražiai pastebėjo, pasisakė apie mano veiksmus, mes e, pirmininkavome dvišaliams sustikimams net ir per pačią konferenciją. Bet Mes iš tikrųjų surengėme konsultacijas dvi su nevyriausybinis organizacijomis. Komisaras Piebalks e, pirmininkavo vienai čia Briuselėje, o New York'e mes e, pirmininkavome kartu su e, būsie prezidentu Clintonu ir konsultacijų metu mes labai daug kalbėjome apie maisto saugumą Haičiui ir atkreipė dėmesį į žemės ūkio padėtį. Ir Taip pat per konferenciją galvojame ir kalbėjome labai daug apie ilgalaikį vystimąsi, ne tik apie e, atsaką į nelaimę, atkūrimą to, kas nukentėjo nuo žemės drebėjimo. ES pozicija buvo tokia ir parlamento narių pozicija buvo tokia kad reikia galvoti apie Haičio vystymą. Tai yra mums dabar didžiulė galimybė. Mes, e, kaip konferencijoje buvo pasakyta, galime viską dabar daryti taip, kad ta, tie mūsų pastatyti, sukurti dalykai gyvuotų ilgai, ne tik patenkintų dabartinius netidėliotinus poreikius. Aš kaip europietė buvau labai laiminga girdėdama ir matydama, kaip Europos Sąjunga ėmėsi tam tikrų žingsnių. Mūsų padėtis humanitarnėje srityje yra labai tvirta, bet reikia nepamiršti ir valstybių narių pasidžiaugti, kad jos savo pasisakymuose kalbėjo apie solidarumą su Haičiu ir apie tai, kaip ES mato savo vaidmenį paremant Haičio vyriausybę, paremant e, politikos prioritetus, kaip kad e, decentralizacija, vystimasis pagristas bendruomenių stiprinimu Mes turėtume galvoti ne tik apie Porto Prans, bet ir apie tai, kaip sustiprinti visą šalį vykdant atkuriamuosius darbus. Mes dar labai daug kalbėjome apie tai, kad procesas bus labai ilgas ir kad humanitarinis procesas susijęs su ilgalaikiu vystimusi. Kai kas sako, kad kai kalbame apie ilgalaikę perspektyvą, galvojame maždaug apie 10 metų, bet iš tikrųjų tie žmonės yra trumparegiai. E, procesas užtruks kur kas ilgiau. Aš pati esu iš Bulgarijos ir procesas pertvarkos tebesitėse dar mano šalyje, o mano šalis e, yra šiek tiek tvirtesnė, stipresnė negu kad Haitis. Taigi mes turėtume galvoti iš tikrųjų apie ilgalaikę perspektyvą. Ir man atrodo, kad mes e, visa ES kalbame apie tokius ilgalaikius dalykus. Dar vienas dalykas, mes turime iškart vykdyti savo įsipareigojimus ir aš e, kalbu visos komisijos vardu apie, apie tai, ką daro komisija. Praeitą savaitę komisaras Piebalks lankėsi Haitėje, pasirašė penki susitarimus 200 milijonų eurų. E, vienas projektas bus kelio atstatymas iš sostinės į periferiją, tai labai svarbus projektas. Taip pat pasirašyti susitarimai dėl dviejų mokyklų E, pastatymo, tai padės labai daugeliui vaikams. Dar vienas projektas skirtas pilietiniai visuomeniai paremti ne abstrakčiai, bet e, gyvendant konkrečius projektus. Ketvirtas projektas - padėti decentralizacijos procese, tai yra dirbant su humanitarinė komisijos atšaka. Mes e, dabar uh, E, stengiamės teikti pagalbą ten, kur yra žmonės, nekoncentruojame jos vienoje vietovėje, pavyzdžiui, sostinėje, nes jeigu taip darysime, tai e, Porto Prance e, sudarys labai sudėtinga padėtis. Mes turime galvoti apie tai, kur link juda žmonės ir kaip suteikti pagalbą humanitarinę kitose šalies vietose. Ir komisaras Piebalks čia e, gal, kalbėjo apie tam tikrus konkrečius projektus, kurie padėtų decentralizuoti dabartinius veiksmus. Ir dar vienas dalykas - vyriausybės atkūrimas, parama šiam procesui. E, pirmiausia, tai susijęs su fiziniais dalykais, su tam tikros erdvės užtikrinimu, kur galėtų vyriausybė dirbti. Ir kitas dalykas yra vyriausybės pajėgumų stiprinimas. E, kalbėjau su savo kolegomis uh, kurie užsima humanitarinę pagalbą jos teikimu. Jie sako, kad jie koreguoja savo veiksmus pagal poreikius vietoje, bet jie taip pat supranta, kad humanitariniai poreikiai išliks e, ir ilgalaikėje perspektyvoje. Dar kartą jų, dėkoju Jums, aš žinau, kad parlamento nariai atvyko kaip stebėtojai ir galiu pasakyti, kad E, parlamentarai buvo labai naudingi mūsų komandos nariai, jie padėjo labai e, visame procese, dalyvavo diskusijoje dėl maisto saugos ir mūsų mintis buvo labai svarbios, mes inicijavome tam tikras priemonės, taigi dėkoju Jums. Ačiū dabar, suteiksiu žodį ponui e, Porto Prans merui, Jums skiriama 10 minučių. Tai ne... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Neįmanoma kalbėti dabar, nes yra įvairių draudžių. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, ponė nuolatinė pranešėja, ponės ir ponai parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už suteiktą progą pasisakyti Europos parlamente. Europos parlamentas yra viena iš pagrindinių ES e, institucijų. E, būtent čia vyko diskusija dėl Haičio padėties ir jo atstatymo. Aš atstovauju Porto Prensui, sostiniai Haičio, tai yra simbolinė Haičio e, kultūrai ir istorijai vieta per sausio 12 dienos žemės drebėjimą apie 92 procentus šalies buvo sugriauta. Aičio savivaldybė pareigojo mane dabar pakalbėti tais klausimais ir pristatyti atstatymo metodiką, kuri kartais yra kvestionuojama. Aš norėčiau pateikti mūsų požiūrį į Haičio atstatymą ir noriu pabrėžti, atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos aspektus specifinius, kurie iškyla Porto Prensė sostinėje. Visų pirma, kokie yra tie aspektai? Tai yra, be kita ko, ir ekonominiai aspektai. Haičio Respublikos vyriausybė jau yra pateikusi savo poziciją šito klausimu ir visų pirma, čia kalba sukasi apie pinigus. Reikia labai didelių lėšų ir tie, kas dalyvauja tame procese, e, teigia, jog iš tikrųjų reikės daug lėšų. E, donorų konferencijoje dalyvavusios šalis minėjo tokius skaičius kaip 120 milijardų, per pirmosius e, trejus metus 9 milijardų reikės investicijos, bus didžiaja dalimi viešos investicijos, e, kurios bus e, daromas per tarptautinės ir nacionalinės nevyriausybinės organizacijas, bei viešasias struktūras. Tam tikras investicijų skaičius bus ir privačios investicijos. Mes manome, jog primant sprendimus šioje srityje reikia remtis tam tikrais principais. Ir mes manome, jog čia svarbiausias dalykas būtų priimti tokias teisinės nuostatas, kurios e, leistų fiksuoti fiksuoti kofinansavimo procentą 50 procentų e, dydžio. Toliau politiniai aspektai. Nelengva yra greitai atstatyti šalį ir tinkamai tai padaryti. Mes manome, jog turime decentralizavimo srityje daryti pažangą ir sustiprinti vietinių valdžios struktūrų vaidmenį, kadangi būtent šios struktūros bus atstatymo procese pagrindiniai dalyviai. Turime čia atsisakyti pernelyg supaprastinto e, požiūrio, e, pagal kurį galbūt tos vietinės struktūros būtų nepakankamai e, užtikrinančios reikiamus gebėjimus šioje srityje. Turime stiprinti institucinius gebėjimus be kitako ir vietinių lygmenių, ir suteikti visas tinkamas priemonės bei lėšas, kad šios struktūros vaidintų savo vaidmenį ir tinkamai teiktų bei e, valdytų paslaugas vietos gyventojams. Toliau, teritorinis planavimas por Oprens aglomeracijoje. 12 procentų sugriautų namų buvo pastatyti iki 1996 e, e, metų. Mm. 82 metais e, sostinė gyveno 700 tūkstančių gyventojų, dabar gyvena virš 2 milijonų. Labai daug gyventojų gyvena mm, labai prastos būklės būstuose. Didelė gyventojų dalis gyvena lušnynuose. Taip, dabar konkreti situacija po žemės drebėjimo Porto Prense. Mes e, daug esame diskutavę apie silpnasias mūsų vietas, tačiau taip pat turime nepamiršti ir stipriųjų e, vietų mūsų sostinės, nes sostinė yra daug įmonių, yra pagrindinės šalies e, valdymo institucijos, tai taip pat yra inovacijų ir kultūrinis centras, turintis labai didelį paveldą daug asociacijų yra 35 sostinės kvartaluose. Municipalinė taryba taip pat yra kova už dalyvaujamąją demokratiją bei pilietinės visuomenės kūrimas yra dar pradinėje stadijoje. Ir aišku, įvykęs žemės drebėjimas labai smarkiai trukdo šitam procesui, labai daug iššūkių iškyla ir todėl atsižvelgdami visus poreikius, kurie beveik visi yra skubus, turime dabar fiksuoti tam tikrus prioritetus, daryti pasirinkimus. Siekiant padėti piliečiams, municipalinė taryba nusistatė kai kuriuos tikslus. Buvo numatyta kurti e, tam tikras struktūras, kurios e, valdytų ir koordinuotų pagalbos e, srautus, bei užsiimtų įvairiais atstatymo darbais, bei užsiimtų pagalbos e, darbais. Taip pat valstybės vaidmuo čia yra svarbu, kuriant uh, partnerystės pagrindų įvairias e, struktūras miestuose bei kvartaluose, kurios užsijima pagalbos teikimu nukentėjusiems, medicininę e, pagalbą, in, pagrindinių infrastruktūrų sukūrimu, infrastruktūrų, kurios e, yra gyvybiškai svarbios. Aišku, visa tai vyksta pagal mūsų galimybės. Mes taip pat sprendėme įkurti savanorystės pagrindų tam tikras struktūras šioje srityje. Yra dažnai sakoma, jog trūksta koordinavimo bei tinkamo valdymo ir dėl to labai sunku tinkamai užtikrinti atstatymo procesą. Mūsų administracija, siekdama spręsti tas problemas, e, pradėjo gyvendinti decentralizavimo procesą ir čia remiamasi tam tikra koncepcija, yra panaudojami įvairūs uh, naudojamas įvairios e, priemonės, tam tikrų pastatų panaudojimas atstatymo tikslams, yra identifikuojamos e, rizikos zonos atstatant e, pastatus. Taip pat yra galvojama apie priemonės, kaip ateityje galima sumažinti katastrofų poveikį gyventojams, nors gyventojai be abejonės ir ateityje liks gana pažeidžiami. Įvairios pasaulio asociacijos iš uh, Europos bei kitų pasaulio e, regionų, taip pat teikia savo pagalbą bei idėjas. Mes e, manome, kad e, iškyla rizika įmantis pernelyg skubotų ir fragmentiškų veiksmų. Kai kurios tarptautinės organizacijos veikia atskirai, nekoordinuotai ir e, tam tikrose sektoriuose, pavyzdžiui, švietimo sektoriuje, ekonomikos sektoriuje ir taip toliau. Bet jos ne visuomet supranta, kad e, reikia bendro požiūrį į visą tą procesą ir jis turi būti koordinuojamas. Labai svarbu, kad būtų žiūrima į Porto Prensą kaip į vieną didelę statybos e, aikštelę. Ir konkrečiai Čia būtina e, renkti kompetentingą personalą bei užtikrinti, kad gyventojai aktyviai dalyvautų tame procese, kad tinkamai būtų priimami sprendimai. Municipalinė taryba e, parengė strategiją kuri būtų nukreipta į ateitį ir kuri apimtų pačius pagrindinius e, aspektus. Tuo būdu veiksmų planas apima tuos e, aspektus ir yra nukreiptas į ateitį ir yra pavadintas darbo tvarkė 21 amžiui, vystimosi darbo tvarkė. strategija yra gyvendinama partnerystės pagrindu ir užtikrinant platų konsultavimąsi su e, vietinėmis bendruomenėmis. Žinoma, sprendžiami klausimai yra suskirstyti į vairias grupės pagal jų svarbą. Tačiau tuo pat metu yra galvojama apie tvarų vystimasi ir atsakingą vystimasi, bei to pačiu yra e, įvertinama daroma pažanga. Antroji fazė 2010 metų gegužės mėno. Nuo šios fazės municipalinė taryba turi jau įgyvendinti inovuojančius principus ir dinamizuoti procesą. Mes manome, kad teritorinio planavimo požiūrių tai yra esminis dalykas, nes nuo to priklauso ir finansavimas, kuris įgalis atkurti savivaldybės darbą per ateinantį pusmetį. Priminsiu, jog savivaldybės pastatas buvo sugriautas sausio 12 dieną. Kai kurie miestai jau pateikė savo analizę ir teigiamai vertino tą planą, tačiau siekiant tinkamų rezultatų, Poroprans municipalitetas siūlo Europos parlamentui teikti, suteikti esminę pagalbą, galvojant apie tvarius išteklius. Tai yra susiję su poroprens poreikiais. Poroprensui reikia atitinkamų projektų, planų, kompetentingo personalo, žinių sklaidos, žinių sklaidos per e, konferencijas ir panašius renginius. Ir apivendinamas dar pridursiu, jog Turime galvoti apie įmanomus, įmanomas e, ir pagėdaujamas kryptis atstatymo proceso, to pačiu galvojant apie pilietinės visuomenės kūrimą, nes e, atstatytas miestas turi būti gyvenamas miestas ir mes manome, jog šiame kontekste taip pat svarbu galvoti ir apie asmenybę, apie asmenybės atkūrimą, pilietiškumo atkūrimą, o tam taip pat reikia informacinių kampanijų. Kaip aiškina Liudovik Žunar savo e, straipsnėse, atstatymas yra taip pat susijęs ir su ekologija bei su globalinė demokratija. Turime galvoti apie aplinką, turime skubiai imtis priemonių ir galvoti apie jų pasiekmes. Aišku, reikia skubiai teikti pagalbą nukentėjusiems asmenims, tačiau atstatymo procesas turi būti tvarus visais požiūriais. Dėkuoju, ponė merė. Dabar žodis poniai Benedikt Termeliam, penkias minutės. Dėkuoju. Man teko garbė atstovauti Europos e, nevyriausybinėms organizacijoms. Kovo 24 dieną aš dalyvavau posėdėje, kurį organizavo Amerikos nevyriausybinės organizacijos. Kovo 25 dieną posėdėje, e, kur dalyvavo visos nevyriausybinės organizacijos teikusios pagalbą Haityje. Tai yra. Uh, renginys, kurį organizavo be kita ko ES ir specialus Bilio Klintono pasiuntinys. Taip pat e, atstovavau Interaction pirmininkui, ne tik tai Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir mes e, parengėme e, tekstą kuris e, beje yra išplatintas jums, jį galite pasimti prie įėjimo. Prie to teksto prisijungia Kanados, Čilės, Ispanijos, e, nevyriausybinės organizacijos Concordas prisijungia taip pat. Kodėl mes priėmėme bendrą tekstą? Jį priėmėme todėl, kad nevyriausybinės organizacijos labai aktyviai dirba Haityje. Jos aktyviai jau dirbo ten ir prieš žemės drebėjimą. Ir dabar, aišku, jos suaktyvino savo veiklą po to drebėjimo. Mes Iš tikrųjų, esame didelė jėga dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kad mūsų veiksmai tiesiogiai susiję su gyventojais, būtent jiems tiesiogiai teigiame pagalbą. Mes taip pat dirbame su Haičio partneriais, su įprastais mūsų partneriais, tai yra e, valstiečių e, organizacijos, kvartalo organizacijos, moterų organizacijos e, Haičio, taip pat mes dirbame bendradarbiaudami su centrinės administracijos struktūromis bei vietinėmis struktūromis, regioninėmis, komunų, departamentų struktūromis. Taip pat noriu priminti, jog nevyriausybinės organizacijos skyrė 2,2 milijardus e, dolerių per individualius e, pagalbos e, teikėjus, o ES lėšos sudaro virš 600 milijonų eurų. Mes savo veikloje remiamės tam tikrais principais, ponas meras kalbėjo apie kai kuriuos iš tų principų, jisai sakė, jog būtina koordinuoti nevyriausybinio organizacijų veiklą, mes puikiai suprantame, jog tai būtina tokios katastrofos kontekste, dabar tikrai ten dirba labai daug nevyriausybinio organizacijų ir reikia būtinai užtikrinti darnų jų e, e, darbą, siekiant e, išvengti dubliavimuose ir, ir didinti sinergiją. Nevyriausybinės organizacijos turi taip pat atsiskaityti už savo veiklą pagalbos teikėjams, donorams, tai yra e, ir, ir ES piliečiams, ir valstybėms narėms, ir ES komisijai. Mes taip pat esame atskaitingi taip pat Haičio piliečiams bei Haičio valstybės struktūroms, ypač piliečiams, nes mes būtent jiems visų pirma dirbame. Turime koordinuoti nevyriausybinio organizacijų veiklą, paramos teikėjų veiklą, koordinuoti jų santykius su Haičio institucijomis bei santykius su Haičio žmonėmis. Dirbdami konkrečiose vietose mes siekime įtvirtinti piliečių, žmogaus, civilinės, ekonominės teisės ir apginti pačius pažeidžiamiausius haitiečius, o tai yra moteris, vaikai, neįgalieji. Vienas iš pagrindinių klausimų, kylančių po žemės drebėjimo ir tas klausimas įgyja vis daugiau svarbos atstatymo metu, tai yra prieiga prie žemės nusavybės, ypač e, žemės ūkio e, zonose, nes tai susiję su apsirūpinimu maisto produktais, reikia užtikrinti tą prieigą e, neturtingiams piliečiams, taip pat moteriams ir aišku, atstatymas turi vykti taip pat pagal tam tikras taisyklės, nes tose zonose, kur kyla rizikos faktoriai, neturi būti atstatomi pastatai, bet ypač svarbu, kaip sakiau, yra užtikrinti tinkamą prieigą prie žemės nusavybės. Mūsų partnerių gebėjimų stiprinimas. Mes e, to siekiame ir suteikiame prioritetą e, mūsų struktūrose haitiečiams, kuomet yra samdomas personalas. Aišku, turime būti labai atidus mokėdami atlyginimus. Tie atlyginimai taip pat neturi būti nerealiai didelio lygio palyginus su e, atlyginimais toje šalyje. Nes e, tuo būdu gali būti kompetentingo personalo nutekėjimas iš vyriausybinių ar kitų e, administracinių struktūrų į nevyriausybinės organizacijas turime vengti to, nes taip e, gali sumažėti Haičio institucijų gebėjimai. Turime fiksuoti tuo būdu normalų priimtiną atlyginimų lygį. Kitas dalykas, New Yorko konferencijos metu mes matėme, e, jog keitės nevyriausybinio organizacijų supratimas ir požiūris kovo 25 dieną bendraujant su jungtinių e, tautų atstovais ir paskui parengus jau bendrą deklaraciją mes e, konstatavome, jog iš tikrųjų yra geriau suprantama dabar situacija ir e, kad geriau įsisavinama, kas, geriau suprantama, kas yra nevyriausybinės organizacijos ir ką konkrečiai jos daro. Tuo būdu tas supratimas kai kurių institucijų e, viduje bei Haičio vyriausybinėse institucijose yra pagerėjęs po tos e, konferencijos. Kalbant e, apie programas ir gyvenimą sprendimų prieimimą, mes manome, kad nevyriausybinės organizacijos taip pat turi būti uh, išklausomas ir turi dalyvauti tame procese. Dabar žodis poniai Mirta, Mirta Kular. Penkias minutės. Ponios ir ponai, dėkoju. Haičio situacija yra kritinė. Mes norėtume pabrėžti vieną dalyką. Mes neturėtume pamiršti Haičio, turėtume skirti lėšas nukentėjusiems žmonėms ir pažeidžiamiems žmonėms Porto Pranse, Logan, kitose miestuose, kitose teritorijose. Žmonės nukentėjo tiesiogiai ir netiesiogiai nuo žemės drebėjimo. Taip pat jie kenčia nuo gamtinių nelaimių. Mes turėtume skirti dėmesį žmonėms, kurie persikelia iš savo namų turėtume atkreipti dėmesį į potvinius, nes daugelis žmonių gyvena prie vandens telkinių. Taip pat turime pagalvoti apie žmonių, kurie gyvena mokyklose ir kitose pastatuose perkelimą. Pastatuose, kurie yra paprastai naudojami ekonominiai veiklai arba mokomoms paslaugoms teikti. Taigi mes turėtume pabrėžti prieglaudų sistemą ir turėtume reaguoti į skirtingus poreikius. Yra žmonių, kurie gali atstatyti savo namus su nedidelė parama. Taip pat yra žmonių, kurie niekaip negalės atstatyti savo namų. Užsimdami tokią veiklą mes turėtume rūpintis tomis stovyklomis, kuriuose gyvena perkeltieji asmenės. Tačiau teikdami tik jiems paramą, rizikuojame nebeteikti jokios paramos žmonėms gyvenantiems lūšnynuose. O tai kelia tam tikros subrusdimus lūšnynuose. Mes taip pat turėtume atsargiai teikti paramą už Porto Prenso ribų. Žinoma, mes turime atsargiai ją teikti ir Porto Prenso mieste. Porto Prenso tragedija yra tokia milžiniška, kad visa energija, visos pastangos yra skiriamos miestui ir tai yra visai normalu. Sunku nustatyti, kur už Porto Prenso ribų gyvena viduje perkelti asmenys, nes jie gyvena ne stovyklose, o šeimose. Todėl labai svarbu sustiprinti vietos pajėgumus kitose teritorijose, kuriuose gyvena žmonės, kad tie žmonės būtų nustatyti, kad jiems būtų galima teikti pagalba, kad bendruomenėms, kurios prieimė žmonės, būtų teikiama pagalba. Nes tose teritorijose gyvena žmonių, kurie yra pažeidžiami ir kurie kol kas paramos nesulaukia. Taigi turėtume išvengti diskriminacijos. teikiant paramą žmonėms nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo ir netikiant joms tiems žmonėms, kurie ištisus dešimtmečius kentėjo nuo gamtinių nelaimių. Haitis yra atsidūręs ypatingoje situacijoje ir mes negalime sauliaisti jo atskirti. Dabar galimybė naudotis maisto produktais. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į Porto Prenso uostą. Uostas yra pagrindinė įėjimo, pagrindinis įėjimo taškas maisto produktams, nuo kurių priklauso šalis. Uostas ir sandėliai buvo didžia dalimi sugriauti. Sausio kovo mėnesiais maisto importas ir maisto parama suvaidino labai svarbu vaidmenį stabilizuojant kainas. Porto Princo uostas dabar yra pats brangiausias uostas visame pasaulyje. Kai grūdų ir ryžių importas pasieks iki žemės drebėjimo lygį, rinkos kainos um, liks e, tokio lygio, kokio buvo prieš žemės drebėjimą dėl infrastruktūros e, problemų. Ir tai yra neišvengiama. Situacija gali dar pabloginti prastos klimatinės sąlygos uraganų ir liučių laikotarpiu. grūdų tiekimo grandinės e, nutraukimas gali turėti rimtų problemų. Pasaulio maisto organizacija derisi su vyriausybė ir maisto importuotojais. Tuo pačiu metu mes stengiamės kaupti maisto produktus valstybėje ir dirbame kartu su vyriausybės institucijomis, kad spręstume tokias problemas dėl vietinės produkcijos. Žemės ūkio ministerija tikisi, kad Liepos derlius, svarbiausias derlius 2010 metais na, bus mažesnis, lyginant su 9 metų derliumi. Dėl to, kad sodinimas vyko ne metu ir sieklų stygius buvo pastebimas. Taigi žmonės dalyjosi savo turimomis sieklomis ir jas netgi valgė vietoj to, kad sodintų. Taigi užsienio žemės ūkio ministerija birželio mėnesį ketina tiksliai nustatyti vietinio maisto e, atsargas, kurias galėtų įsigyti vietos žmonės. Prireiks metų, kol Porto Prenso uostas bus atstatytas ir tol, kol vietos produkcija pasieks tokį lygį, kokį siekia prieš 20 metų. Mes investuojame, kad būtų pasiekti ši, šie tikslai, būtume užtikrinti tinkamą mytybą, kad būtų rūpinamasi Haičio žmonėmis. Situacija yra labai delikati mes investuojame į infrastruktūrą ir čia ES galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, remdama galimybę prieiti prie maisto ir stebėdama aprūpinimo maistu saugumą. Taip pat užtikrintama tam tikrus saugumo tinklus, žemės ūkio aspektus ir investicijas į žmogišką į kapitalą. Tai yra balansas, kuriuo mes turėtume pasirūpinti. Jeigu investuojame į infrastruktūrą, tuo pačiu metu turime investuoti ir į žmogiškai kapitalą. Žinoma, prireiks laiko, kol visuomenė suvoks investicijų į infrastruktūrą svarbą. Žmonėms kažko rezultato reikia dabar, o tą galima pasiekti tik investuodami į socialinį kapitalą. Dėkoju. Dėkoju visiems pranešėjams. Dabar prasidės klausimai. Ponas Mitchell pirmiausiai. Dėkuoju. Pone delegacijos vadovė. E, norėčiau padėkoti kalbėtojams, kurie atvyko ir ypač e, nuoširdžiai pasveikinti Poto Franso merą mums labai net turbūt sunku įsivaizduoti, kas vyksta e, jo šal, šalyje. Ir taip pat dar dėkoju pirmininkiai, kad e, pakvietė visus atvykti. E, norėčiau pakalbėti dėl vieno klausimo. Pasaulio banko atstatymo vadovo. Jis buvo pristatytas praeitą savaitę, atsiprašau, maždaug prieš mėnesį, gal mažiau kaip prieš porą mėnesių. Ir Norėčiau pasakyti štai ką. Nereikia galbūt visuomet e, išradinėti dviračio. E, jau pradėtas labai veiksmingas procesas atstatymo ir Europos komisija dirbs kaip partnerė su Haičio vyriausybė, nevyriausybinėmis organizacijomis vietoje ir pasitelkti mano minėtą vadovą. Aš ne viską girdėjau šiandieną, kadangi pavėlavo atskristi lėktuvas kuriuo skridau. Nežinau, ar tai susiję tik su Porto Prancu, bet ir Haičiu. Bet žinome, kad dabar kai kur e, bendrijos e, žmonių grupės išsikėlė ir gyvena kažkur kitur kartu. Ir e, kyla klausimas, ar galima grįžti uh, namo ir galima ką nors daryti, kad būtų galima išspręsti tokias bendruomenių problemas, kad būtų sudarytos sąlygos joms grįžti namo. Dar konkretus klausimas merui. Mes kartas nuo karto kalbame čia apie vieną dalyką, tai yra nuosavybės klausimas. Europos Sąjunga mes pasitelkėme palidovus po tsunamio Tailandė ir kitose vietose, kad e, nustatytume, padėtume žmonėms e, nustatyti, kur yra jų turtas. Ir taip pat, kad būtų galima konkrečiai nustatyti, kokios yra valstiečių žemės turimos ribos. Ir kaip yra su nuosavybė Haityje. Kaip suprantu, žmonės ir anksčiau jau gyveno labai vargingai, sudėtingai ir daugelis iš jų nieko neturėjo. Galbūt būtų galima dabar pasinaudoti šią progą ir užtikrinti, kad daugiau žmonių galėtų įsigyti žemės. Gal čia ES gali kažkaip padėti tokiame procese. Ir galbūt galima pasinaudoti šiuo dalyku kaip kapitalu. Mano paties E, šalis Airija 19 amžiuje labai e, kentėjo. E, mes žinome, kad skirtinga buvo padėtis dabartinėje Airijoje ir Šiaurės Airijoje. Žmonės turintys žemės galėjo užsidirbti kapitalo. Ir galbūt čia galima ką nors padaryti jūsų šalies atveju. Dar, e, man atrodo, komisija, komisarė kalbėjo apie tai, kad reikės skirti dėmesio visai šaliai, visai salos daliai. ir ką galime padaryti, kad būtų galima padalinti pagalbą visiems. Kitas klausimas e, delegacijos vadoviai. Kaip mes galime išlaikyti šį klausimą darbo tvarkėje, nes iškyla ir kitų klausimų, bet mums reikia nenuleisti akių nuo Haičio problemų ir užtikrinti ilgalaikę pagalbą Haičiui. E, ačiū ir atsiprašau, jau kalbėjau per nelik ilgai, pirmininkė. Y a-t-il d'autres questions Ar yra kitų klausimų? Ponas Martinės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi, ką jūs sakėte, ką sakė komisijos nariai ir ypač to, ką sakė ekspertai. Taip pat, ką sakė Porto Prens meras. Taip. Jisai pateikė savo požiūrį, drąsus požiūris ir visiškai teisingas. Mums iškyla tokia problema. Viskas, ką mes manom esant reikalinga aičio atstatymui, visą tai, ką mes įsivaizduojam, Ir e, galvojant apskritai apie tokios šalies e, atstatymą po to, kas įvyko, taip pat neišvengiamai galvoji apie tos pačios šalies struktūrą, sąrangą, remdamasis savo šalies patirtimi ir galiu pasakyti, jog e, čia iškyla struktūrų valstybės sąrangos nepakankamumo klausimas, sakau tai labai diplomatiškai, bet atvirai. Mes e, per keletą savaičių susidūrėm su keliais žemės ūkio, e, žemės drebėjimais Čilėje, Haityje ir uh, valstybei, kurios struktūros yra konsoliduotos, veikti tokiamis sąlygomis yra aišku daug geriau negu tokiai valstybei, kur valstybės struktūros yra dramatiškai iširusios ir kur pilietinė visuomenė nėra stipri. Aš manau, kad mes Jautėme tai iš to, ką sakė Porto Prenso meras. Turime pasinaudoti proga dabar ir turime ne tik tai atstatyti, kas buvo sugriauta, bet tuo pat metu ir turime sukurti tai, kas nebuvo sukurtas ir, ir paversti Haitį stiprią ir modernę valstybę. Tačiau tai gali padaryti iš esmės tik patys haitiečiai nei e, jungtinės tautos, nei jungtinės valstijos, nei Europos Sąjunga, nei pagalba teikiančios valstybės to nepadarys. Ne mes galime tai padaryti. Mes negalime už haitiečius sukurti modernios valstybės. Ir būtent tai yra pagrindinis sunkumas. Ir iš šį aspektą mes turime visų pirma atsižvelgti. Mes ir mūsų Haičio partneriai, kuriuos aš beje pažįstu senai, visi mes suprantame, jog būtina atstatyti valstybę, bet turime pasinaudoti dabar tą progą ir atstatyti pačią valstybę, Aišku, pagalba teikiamos valstybės ar donorai, tas pats terminas man nelabai e, patinka, bet kaip ten bebūtų, tos valstybės, tie pagalbos teikėjai turi būti pakankamai protingi ir pakankamai dosnus, taip pat pakankamai demokratiški ir turi suvokti, jog patys haitiečiai turi vaidinti svarbiausią vaidmenį čia. Aišku, tokį teiginį galbūt visi palaiko, visi jam pritarė, tačiau labai daug kas priklausys nuo to, kaip tai bus praktiškai gyvendinama. Ir e, kartais atsitinka taip, kad susidariusi padėtis tampa norma ir mes pritarėme tam. Mes turime remti dabar haitiečių pastangas kuriant modernę valstybę, tuo pat metu atstatant sugriautas infrastruktūras, atkuriant žemės ūkio sektorių bei kitus sektorius ir užtikrinant svarbiausių poreikių tenkinimą. Tad tokia yra mano nuomonė ir Aš norėjau pabrėžti tuos e, iškylančius sunkumus, bei ypač pabrėžti, kad dabar reikia atkurti ir kurti toliau pilietinę visuomenę, kurios stuburas dar yra labai silpnas ir anksčiau taip pat buvo apie tai kalbama. Tai yra rimta problema, kuri iškyla Haityje, iškyla ir kitose kai kuriuose valstybėse. Nes reikia, kad tas pagalbos e, procesas taip pat vyktų tinkamai, nes kai kada nevyriausybinės organizacijos sukuria tam tikrus filialus vietose ir to būdu yra kuriama tam tikra vadovų nauja klasė, kuri tik tai prisideda prie skurdo didinimo, nes paskui tie E, nevyriausybinio organizacijų atstovai vietose e, ima gauti atlyginimą, kuris daug kartų didesnis už vidutinį tos valstybės atlyginimą ir paskui dėl to tik didėja problemos. Visų pirma, reikia stiprinti pilietinę visuomenę ir turime padėti patiems haitiečiams tai daryti. Turiu taip pat ir labai konkretų klausimą, kurį norėčiau pateikti. Norėčiau paklausti, Portoprenso mero. Kaip yra sprendžiama sveikatos apsaugos problema? Ir kaip žiūrima Haityje į tai, kad virš 700 medikų yra kubiečiai iš visų pasaulio valstybių yra, aišku, medikų, bet kaip Haičio visuomenė žiūri į Kubos e, medikų buvimą, kurie e, dabar bando spręsti rimčiausias sveikatos e, problemas Haityje. Tad norėčiau Porto Prenco mero nuomonės šituo klausimu. Aš visų pirma suteiksiu žodį poniai Kritui. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările făcute și mulțumesc că... Dėkuoju už jūsų pasisakymus. Norėčiau padėkoti komisijos nariai. Padėkoti taip pat už diskusijas, kurios vyko praeitą savaitę plenarnio posėdžio metu. Dėkuoju taip pat poro Prenco merui. Padėkoti taip pat poniai Kular. Aš norėčiau pakalbėti apie sąsają tarp ES e, veiksmų, tarp to, ką daro ES ir tarp e, to proceso tasos, nes e, žinome, kokios yra sąlygos, kokia yra sveikatos apsauga ir problemos. Mes negalime kalbėti apie Haičio ateitį. Reikia galvoti apie pagalbą, bet ir ilgalaikę situaciją. Reikia atkurti šalį, bet kurti ilgalaikę infrastruktūrą, švietimo sistemą, užtikrinti socialinės sąlygas žmonėms ir, aišku, negalima pamiršti vaikų, kadangi dabar e, vaikai, daugelis vaikų liko be tėvų ar atskirti yra nuo tėvų. Mes girdėjome visi apie tai, kaip bandoma pasinaudoti šią problemą ir e, kai kas užsijima net priekybą žmonėmis ar bando tokiu būdu išvežti vaikus į vaikinimui. Ar nėra kitų klausimų? Tada suteiksiu žodį ponui merui. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pateikti keletą komentarų dėl, dėl vieno iš pasis, apie vieną iš pasisakymų prieš atsakydamas į man pateiktą klausimą. Aš nenoriu pradėti polemikos šituo klausimu, nes aš kalbėjau savo pasisakymu metu, kuomet kalbėjau apie Haiti ir Poro Prensą ir apie nevyriausybinės organizacijas. Buvo pasakyta, jog kai kurios nevyriausybinės organizacijos dirba Porto Prense, bet jokia nevyriausybinė organizacija neprašo leidimo veikti e, Poro Prenso savivaldybės neturi to e, prašyti. Ir čia, čia mes jokios kontrolės nevykdom. Ir aš labai aiškiai sakiau tai ir dėl to yra daug dubliavimosi nevyriausybinio organizacijų e, veikloje. Ir yra tam tikrų probleminių atvejų iškylę, jie yra susiję su žemės nusavybė. Aš negaliu galbūt kalbėti apie visą Haitį, bet galiu kalbėti apie Porto Prensą, kadangi šis rytis eina į mano kompetencijos rytį. Bet kaip aš jau sakiau, Porto Prensas yra toks miestas, kuriam, kurio gyventojai nors ir užima tam tikrus būstus, bet nėra jų savininkai, o tokių yra 80 procentų. Ir Įstatymas dėja suteikia teisę e, reglamentuoti šitos e, suteiktą nusavybės teisę tik tai centriniai vyriausybei. Mes to negalime daryti. Mes e, galėtume, jeigu atitinkamus įgaliojimus turėtume, spręsti šitas problemas per kadastrą. Kaip Jūs turbūt pastebėjote, buvo pateiktas pasiūlymas jungtinėse tautose ir buvo keletą žingsnių žengta tą linkime, tačiau kol kas ta problema egzistuoja ir toliau. Ir kol ta problema egzistuos, nebus e, viešų investicijų į tą sektorių. Tai rimta problema ir tai yra toks dalykas, toks klausimas, į kurios svarstymą turėtų įsitraukti ir Europos parlamentas. Antras dalykas. Haičio atstatymas. Man atrodo, Haičio atstatyti mes negalim. Mes turime sukurti iš naujo Haiti. Tai yra neišvengiama. Ir e, būtent taip turime žiūrėti į šią problemą, į šį klausimą. Aš e, esu domėjęsis, kaip buvo Beirute, nes Beirutas taip pat kaip ir Porto Prensas buvo sugriautas, buvo e, sukurtos tam tikros struktūros, buvo bandoma spręsti tą problemą, galime kritikuoti, aišku, tai, kas buvo daroma, tačiau tai leido išspręsti ten kadastro problemas, žemės nusavybės problemas. Aišku, norint tai užtikrinti, norint išspręsti tą nusavybės problemą savo e, pasisakymę, aš būtent ir pabrėžiau šį aspektą ir pabrėžiau, jog mums labai svarbi yra parama įkuriant tvarių išteklių centrą, nes mes esam tai suplanavę Porto Prince. Būtent per tą struktūrą e, gali būti e, iškristaliduoti generalinis miesto e, planas bei kiti esminiai e, dokumentai. Čia buvo kalbama apie du žemės drebėjimus, apie žemės drebėjimą vykusi Haityje ir žemės drebėjimą vykusi Čilėje. Bet e, Čilės piliečių vienybė leido veiksmingai spręsti tas problemas po katastrofos. Ir todėl mes turime viską pradėti nuo pradžios. Visų pirma, turime sudaryti ekspertų grupę, kuri remtų municipalitetą ir jos e, municipaliteto tarybos e, narius, Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kuris galbūt jūs šiek tiek e, šokiruos, tas dokumentas, kuris buvo pateiktas e, New Yorko konferencijoje, buvo parengtas nesikonsultuojant su manimi, nei su kokiu nors kitu Haičio meru. Aš susipažinau su tuo dokumentu, perskaitęs jį internete. Man atrodo, kad padėtis yra tikrai labai rimta. Gerbiami parlamentarai kalbėjo apie Haičio atstatymą ir sakė, kad tai yra visų pirma haitiečių e, dalykas, reikalas. Mūsų miestai dalyvauja tame e, procese ir mes. E, Galvojame apie Haičio atstatymo procesą ir apie Poroprenco dalyvavimą tame bendrame projekte. Aš užsirašiau, kas sakė e, parlamentarai pasisakydami. Mums labai svarbu, kad Haitis turėtų partnerių visų pirma, ne tiek paramos teikėjų, kiek partnerių. Dabar konkrečiai dėl sveikatos problemų. 2009, du, nuo 99 metų iki 2007 metų Haičio meras nebuvo renkamas ir visko užsiemė centrinė e, vyriausybė. Ir todėl iki dabar centrinė vyriausybė praktiškai kišosi į merijos savivaldybės darbą. Tarp Porprenso savivaldybė ir, ir dabar 80 procentų įvairių paslaugų tik tai valdo, 20 kitų procentų yra ne mūsų kompetencijos e, dalykas. Nors mūsų tarnybos dirba puikiai. Taip. Ir grįžtų prie savo idėjos, jog turime iš naujo sukurti Haičio pilietį, pilietinę visuomenę. Nes jeigu dabar haitietis atstatys tik tai savo namą, ar jisai išspręs išskylusias problemas, ar tuo pasibaigs jo drama. Jisai turi galvoti ir apie kitus dalykus. Aš nesupratęs dalyvauti tokiuose parlamento posėdžiuose, galbūt aš, galbūt dėl to man sunku sakyti visas tas idėjas, bet noriu pasakyti, jog mes labai suinteresuoti dirbti kartu su jumis, norime, kaip galima, geriau paaiškinti savo požiūrį į šitos dalykus Ir mums labai svarbu sukurti tą tvarių išteklių centrą, apie kurį aš kalbėjau, nes be jo mes negalėsime atkurti Forto Frenso. Ir negalėsime pasiekti savo tikslų ir atstatyti Haičio. Dėkuoju, ponė Merė, jūsų pasisakymas buvo labai įdomus, labai vertingas mums. Dar kartą dėkuoju Jums už jį, o dabar žodis komisijos nariai Georgijevai. Uh, labai ačiū. Diskusija buvo labai naudinga ir įdomi mums visiems, nes mes išgirdome patvirtinimą kai kurioms savo mintims. Taip pat išgirdome apie kurias problemas. Man buvo naujiena išgirsti, kad su merais niekas nesikonsultuoja dėl atstatymo darbų. Tikiuosi, kad jau įgyvendinant e, konkrečius projektus su jais bus tariamasi, nes kitaip negalėsime užtikrinti tvaraus vystimosi Haityje. Dabar keletas atsakymų į klausimus, kurie buvo skirti tiesiogiai arba netiesiogiai komisijai. Pirmiausia, dėl Pasaulio banko atstatymo vadovo. Aš e, paprašiau, kad kolegos iš Pasaulio banko, buvę kolegos man jie atsiųstų, iš tikrųjų jis labai geras. Tai yra tarsi platforma visiems, kurie dirba Haityje. Ir tikimasi, kad e, jis e, bus naudingas atstat, vykdant atstatymo darbus. Dabar dėl e, bendruomenių buvo klausima. Galbūt meras žino geriau, bet iš to, ką mačiau Haityje, galiu pasakyti, kad daugelie vietų žmonės gyvenę kaiminystėje neteko visi savo namų ir jie išsikėlė kitur kartu gyventi. Ir tai rodo labai stiprius tarpusavio e, ryšius. E, galbūt iš tokių grupių atsiras lyderių stovyklų tokių, kai kurios iš jų yra pastatytos ant žemės, kuri gali būti užtvindyta ir tiem žmonėms reikia iš tikrųjų iš ten išsikelti. Kalbam apie 9, 30-35 e, tūkstančius žmonių, nėra tiksliai paskaičiuota, bet jiems e, grėsia e, pavojus dėl potvinių tie žmonės gali tada išgyventi antrą dramą, tragediją. Jie kažkur įsikūrė, pasistato palapinės, e, pasistato tam e, tikrų savų, e, savų būties elementų susikūrė. Ir dabar jie raginami kai kada keltis atgal namo, nes jų namai laikomi saugiais. E, Žmogiškai prasme mes daug ką galime suprasti, bet dėl žmonių, kurie apsigyveno teritorijose galinčiose nukentėti nuo potvinio, tai gali kelti gyvybę pavojų. Aišku, galbūt meras geriau žino, bet, e, žino, bet kolegos dirbantis humanitarnės pagalbos teikimo srityje taip pat mato tuos, jie turėtų, tuos dalykus jie turėtų gerbti bendruomenės e, dvasę, primdami bet kokį su atitinkamomis stovyklomis susijusį sprendimą. E, Buvo klausima apie vyriaus, nevyriausybinės organizacijas. Aišku, merui pakalbėjus man labai nedrasu kalbėti, bet aš mačiau kai ką Dominikos Respublikoje. E, Mes žinome, e, kad Dominika ir Haitis palaiko artimus ryšius ir Dominikos e, civilinės pagalbos pajėgos atvyko padėti e, Haičiui, taip pat buvo atsargos pristatytos, atvežtos į Haikį ir mes čia galvome, kaip galime toliau dirbti mūsų kaip komisijos ar ES veiksmai yra susiję su tokiais dalykais. Mes neturime pamiršti, kad Dominikos Respublika gali teikti pagalbą. E, taip pat turime galvoti apie uraganus, kurie artėja ir galbūt jie gali būti stipresni negu vidutiniai. Nuo jų gali nukentėti ir Dominika, ir Haitis, ir ateityje. Ir jeigu mes neskirsime e, dėmesio abiem šalims dėl šios problemos, tai mes galime e, sugriauti trapius ryšius, kurie užsimesgė tarptų dviejų valstybių. Mes turime galvoti, kaip abi šalis galėtų bendradarbiauti, įskaitant civilinę apsaugą. Haitis dabar kur kas labiau negu anksčiau nori susikurti pajėgumus, kurie leistų uh, E, kovoti su nelaimėmis ir reikėtų, kad jie su kaiminė natūralia partnerė tą darytų čia, ES turėtų to dalyko nepamiršti. Kitas dalykas - pasienio teritorijos. E, mes girdėjome, kad žmonės e, gyvenę netoli pasienio persikėlė gyventi pas savo E, giminės, bet tai kelia tam tikrus migracijos pavojus. Mes turime paremti darbo vietų kūrimą, tenkinti humanitarinius poreikius toje teritorijoje, bet jeigu prasidės migracija į kitą pusę, tai gali kilti problemų ir mes už tai turėtume spręsti problemas Haičio pusėje. Dėl institucinių pajėgumų mes turime prisipažinti, kad jie kol kas yra labai e, nestiprus. Meras ir kiti kalbėjo apie decentralizaciją. Tai yra svarbu e, dėl kelių priežasčių. Decentralizacija reiškia vystimosi centrų sukūrimą už Porto Princo teritorijos kitur. Aš nenoriu sumenkinti sostinės e, svarbos, bet taip pat mes turime užtikrinti geresnės sąlygas sporto prince. Ir man didelį įspūdį padarė tai, kaip viskas funkcionuoja net dabar įvykus nelaimiai. E, jeigu vietos valdžia buvo kompetentinga, ėmėsi veiksmų ir kur pabėgėlių stovyklų vadovai norėjo dirbti, buvo galima užtikrinti ger, gerą aukštą, aukštą lygio paslaugų teikimą. Ir reikia galvoti apie lyderystę bendruomenėse. Aš lankiausi vietose, kur mačiau, kad žmonės, kurie paskirti mokytojais, yra iš tikrųjų ne mokytojai, bet bendruomenių vadovai pasakė, mūsų vaikai į mokyklą dabar negalės eiti keletą mėnesių, mes negalim jų palikti likimo valiai. E, jie paskido konkretų žmon, žmogų būti mokytoju, mokyti tuos vaikus. Ir tokiu būdu galima stiprinti visuomenės pagrindą. E, suteikiant įgaliojimus ar numatant pareigas tam tikras, tikriems žmonėms. Ir mes turime gerbti šios principus. Nuo to bus tik geriau. Komisija e, jau skiria 580 milijonų eurų. Mes e, skiriame humanitarniai pagalbai 120, o likusius 460 vystimusi, bet mes nenorime dalyti šių pinigų, norime kaip tik juos kuo geriau e, integruoti ir siekti, kad vienas rytis būtų naudinga kitai. Mes turime galvoti apie žmonės ir pirmiausia galvoti apie švietimą, sveikatos apsaugą ir darbo vietas. Tie dalykai yra esminiai, norint suteikti viltį žmonėms iš karto Haityje. Mes galime gyvendinti įvairiausius projektus, infrastruktūros, žemės ūkio srityje, bet pirmiausia turime galvoti apie žmonės, kuriems tie projektai yra skirti. Tuo ir apsiribosiu, bet dar pasakysiu E, kažkas paklausė, ar mes ketiname galvoti apie tuos dalykus. Taip, aš po uraganų sezono vėl vyksiu į Haitį, pasižiūrėsime, ką galime dar padaryti vietoje. Ir sakiau jums, kad komisaras Piebalks lankėsi ten ką tik. Mes turime suvokti, kokio masto yra e, mūsų užduotis ir turime, nors žmonės yra iš tikrųjų geranoriški, bet mes turime suvokti, kad jiems yra sunku ir mes turime e, dirbti ir pateisinti jų lūkesčius. Euh, Dėkuoju komisijos nariai. Ar dar kas nors turėtų klausimų? Jeigu ne, tuomet periname prie aštunto darbo tvarkės e, punkto. Tai yra pagalbos veiksmingumas. Čia pasikeisime nuomonėmis su pono Kalderyzi kalbėsime apie jo knygą, kodėl pagalba Afrikai neveikia. Ponas Kalderizė dirbo gana ilgai pasaulinėme banke, yra sukaupęs 30 metų patirtį šioje srityje. Jūs puikiai žinote, ponė Kalderizė, su kokiamis problemomis susiduria besivystančios šalis ir pasak jūsų, tai yra ne kolonializmas, ne e, vergi, vergovė, ne globalizacija. E, pagrindinės prie, priežastis tų problemų, e, su kuriamis susiduria Afrikos e, valstybės ar, ar kitų pasaulio regionų valstybės. Pagrindinė problema yra diktatoriniai režimai, kurių korupcija dar didina pernelyg didelę teikiamą e, vystimosi pagalbą. Mes e, norėtume su jumis dabar aptarti tuos e, klausimus ir išklausyti jūsų pasiūlymus dėl pagalbos besivystančioms šalims. Dėkoju už pakvietimą. Man didelė garbė kreiptis į jūsų komitetą. Pačioje pradžioje turiu pasakyti, kad kai kalbu apie pagalbą, aš nekalbu apie humanitarnę pagalbą ir reagavimą į krizes. Aš nema, nematau priežasties dėl kurios neturtingi žmonės turėtų kentėti dėl vyriausybinių klaidų arba veiksmų. Aš kalbu apie tokią pagalbą, kuri yra skiriama besivystančių šalių biudžetams. Taip pat noriu pasakyti, kad užsienio pagalbos kritika yra paremta socialinio teisingumo o ne tik ekonominio efektyvumo principais. Ir mano paties asmeninė politika tą atspindi. Kanadoje aš palaikau socialistus ir žaliuosius. Kai aš svajoju apie geresnę Afriką, aš prisimenu patį svarbiausią sustikimą žemynę kuriame dirbau 30 metų. Tai buvo nesusitikimas su valstybės vadovu, mokslininku arba žmogaus teisų aktyvistu ar um, verslininku. Tai buvo susitikimas su jauna sesute, dirbančia uh, Šiaurės Ramblio kaulo kranto sostinėje Abidžane. Uh, visą rytą aš uh, lankiausi klinikose ir žinojau, kad šimtus tūkstančių dolerių užsienio šalis skiria Afrikai. Ir tas rytas buvo tikrai e, labai prastas ir liūdnas, nes ryte aplankiau daugybę klinikų, jos buvo tuščios, jose trūko e, pagrindinių priemonių, e, tvaršių, čiužinių, švirkštų, pacientai gulėdavo ant žemės. Vienoje akušerijos klinikoje sudėtingo gimdymo metu motina patyrė sunkių plyšimų ir nebežinanti, ką daryti, akušerė bandė ją susiūti, naudodamas e, elekt, varinę elektros, valinių elektros laidų. Taigi aš grįžau į savo biurą visiškai nusivylęs. E, tačiau kitą kartą man teko sutikti slaugę kuri turėjo viską, ko jai reikėjo jos darbę. Ji turėjo visą reikiamą įrangą, ji netgi keitė mm, duris ir langus, kurios buvo sugraužę termitai. Jai trūko tik vieno dalies - vandens. Ir Italijos labdaros organizacija ėmėsi veiksmų atnaujinant šaltinį jau kitą savaitę. Taigi, ką ji padarė? Ji kreipėsi į bendruomenės moteris, kad jos prisidėtų prie klinikos administravimo. Ji žinojo, kad negalės gauti išteklių iš valstybės greitai. Taigi jos išradingumas, jos ryštas, jos charakteris e, lėmė labai svarbius pasikeitimus. Aš maniau, kad e, ji buvo naujokė ir dėl to taip entuziastingai nusiteikusi. Tačiau ji man pasakė, kad jau 11 metų vadovavo tai klinikai. Verslo mokyklose žmonės, tokius žmonės vadiname e, socialiniais verslininkais. Tačiau aš maniau, kad ta slaugė, ta sesutė buvo tiesiog šventoji ir besivystančiame pasaulyje yra šimtai tūkstančių žmonių tokių kaip ji. Ir būtent jiems turėtų būti skiriama vakarų pagalba. Problema, kuri kyla, kalbant apie pagalbą, yra tai, kad pagalba nebėra tokia svarbi. Kur kas svarbiau yra vyriausybės politika, privačios investicijos, žmogaus teisės, nusavybės teisės, kontrakto nuostatos ir teisingumas. Per pastarąjį dešimtmetį žmonių skaičius, kurie gyvena už mažiau negu 2 dolerius per dieną, sumažėjo 9 procentais tai sudaro maždaug 200 milijonų žmonių. Tas procentas nukrito dėl to, kad buvo padaryta tam tikrų patobulinimų žemės ūkio e, sferoje. Tačiau Afrikoje e, vis dar ūkininkai kenčia nuo tam tikro šališkumo žemės ūkio politikoje. Būtina panaikinti tas e, nebūtinas kliūtis, kurios iškyla ūkininkų iniciatyvoms ir Tai yra vienas iš prioritetų. Žinoma, kad pagalba gali padėti, tačiau kur kas svarbesnis dalykas yra vietinė politika ir ji gali panaikinti tas problemas, su kuriamis susiduria ūkininkai. Ir tai jiems kainuoja šimtus milijonų dolerių kasmet. Jeigu parama, pagalba gali būti naudinga, ji turėtų būti kitaip panaudojama. Patirtis rodo, kad pagalba yra veiksminga tik tai tose valstybėse, kurių vyriausybės yra įsipareigojusios skatinti augimą ir geresnį pajamų paskirstimą, pasitelkdamos savo pačių politikas, investicijas ir pastangas. E, parama negali būti naudojama kaip kyšis Ir reikia pasakyti, kad labai nedaug žmonių mėgsta užsienio paramą arba galvoja, kad ji gali padėti. Vyriausybės gauna tokią paramą, ją sunku panaudoti, nes ji yra apkraunama įvairiomis sąlygomis. Nevyriausybinės organizacijos taip pat nemėgsta tokios e, pagalbos. Ir net ir pareigūnai administruojantis užsienio pagalbą nerimauja dėl to, kad parama nepasiekia tikrai skurdžių. Mane domina dvi grupės. Tai vakarų žmonės, kurie tiki socialiniu teisingumu ir kita grupė yra tie reformuotojai Afrikoje, kurie mano, kad e, pagalba tiesiog leidžia išsisukti jų autokratams. Aš manau, kad užsienio pagalba turėtų būti pertvarkyta, reformuota, taip, kad tos dvi mano minėtos grupės pradėtų tikėti ir pasitikėti užsienio pagalbą. Aš prisimenu e, Sudano porą gyvenančią Inuvik mieste. E, tai yra pabėgėliai, bėgę nuo jų šalį ištikusio pilietinio karo. Vieną rytą prabudę jie savo priengė rado nukirstą karibų arba elnio galvą. Ir jiems Tai atrodė tarsi žiaurus veiksmas. Ir jie kreipėsi į policiją, o policijos atsakas buvo šypsnys. Jie sakė, tai nėra priešiškas veiksmas, tiesiog medžioklė vietiniams pasisekė ir jie kaip dovana atnešė galvą naujiems kaimynams. Taigi staiga ta pora pamatė, kad vertybės ir šitoje šalyje yra panašios. Taigi užsienio pagalba yra panaši į tą nukirstą elnio galvą, tačiau ji nėra dovana. Pagalba reikia, apie pagalbą reikia kalbėti, ją reikia aiškinti. Aš raginu taikyti moratoriumą išplėstiniams pagalbos biudžetams tol, kol dabartiniai biudžetai nebus panaudojami kur kas veiksmingiau. Aš manau, kad reikia apjungti ir konsoliduoti dabar egzistuojančias programas. Kai aš sakau konsoliduoti, aš sakau, kad reikia imtis radikalių veiksmų, kodėl turi būti 12 arba 13 skirtingų agentūrų, kurios tvarkytų ES skiriamą pagalbą. Aš manau, kad kur kas didesnė paramos dalis turėtų būti skirta viešojo gėrio kūrimui, kaip pavyzdžiui, e, žemės ūkio tyrimams, naujų vaistų ir produktų kūrimui, kurie galėtų kovoti su tuberkulioze ir malarija, taip pat e, regionės infrastruktūros e, statymui. Tiesioginė pagalba turėtų būti skiriama tokioms šalims kaip Gana ir Mozambikas, kurios e, jau ne vienerius metus rodo, kad tinkamai valdo savo išteklius ir geriau panaudoja užsienio pagalbą. Aš manau, 10 iš 48 valstybių pietus nuo Saharos atitinka šį kriterijų. Taip pat daugelį kitų valstybių turėtų būti taikomos griežtesnės sąlygos, turėtų būti prižiūrimi rinkimai, taip pat nuolat turėtų dirbti inspektoriai, kad lėšos e, skiriamos nacionalinių parlamentų tokioms programoms kaip e, pradinis švietimas arba kova su živ ar AIDS būtų kur kas efektyviau ir tinkamiau panaudojami. Ir aš manau, kad reikėtų galvoti apie naują principų rinkinį. Pirmiausia, pagalba turėtų būti labiau politiška. ES yra puikiai susipažinusi su politinio pobūdžio sąlygomis. Tuo tarpu, kai kiti donorai tiesiogiai apie tai nekalbėjo, ES darė tiesioginį ryšį tarp demokratijos ir vystimosi. Tai nereiškia, kad pagalba turėtų būti realpolitik priemonė. Kodėl, pavyzdžiui, Kanada ir Danija sako, kad Afrika yra jų prioritetas, tačiau skiria daugiausia lėšų Afganistanui. Taip pat kitas dalykas yra, kaip vyriausybės traktuoja savo piliečius, pavyzdžiui, žurnalistus, verslininkus arba smulkius ūkininkus. Tai taip pat turėtų būti svarbus skiriant pagalbą. E, taip pat reikia kalbėti apie pagalbą, ji turi būti suprantamesnė, apie ją reikia kalbėti, ją reikia išaiškinti. Tik taip ji bus suprantama Afrikos žmonėms, ne tik Afrikos vyriausybėms. Ir aš manau, kad tokie paprastesni metodai padėtų. Reikėtų kalbėti apie pagrindinius greitkelius ir užtikrinti jų priežiūrą per 20 metų laikotarpį. Taip pat reikėtų įkurti uh, tam tikrus metinius, metinės pasiekimų premijas Afrikos tarnybose. Reikėtų apdovanoti e, reformuotojus. Taip pat reikėtų padidinti viešojo sektoriaus e, tarnautojų atlyginimus, gydytojų, e, mokytojų, slaugių atlyginimus. Taip pat reikėtų atlyginti uh, toms vyriausybėms, kurios sugeba sąžiningai surinkti daugiau vietinių išteklių. Ir galiausiai neturtingiems žmonėms turėtume mokėti tokius e, pajamų priedus, kokius e, moka Brazilijos ir Meksikos vyriausybės, kad išlaikytų mokinius mokyklose. Žinoma, šiuose pasiūlymuose yra tam tikrų trūkumų, tačiau svarbiausia yra, kaip pasiekti tikslus ir kaip e, neužsimti vien tik intervencinę politiką ir paternalizmu. Aš manau, kad e, reikėtų prisiminti ir trečiąjį principą, kuris yra toks. Vyriausybės neturi teisės į pagalbą. Pagalba yra svarbi tik kaip investicija į ateitį ir kaip e, papildomas aspektas prie dabartinių valstybės veiksmų. Taip pat Afrikos šalis turėtų daugiau reikalauti iš savo paramos teikėjų. Jeigu vyriausybės yra vertinamos kaip geros investuot, investuotojos, o ne nusipelnę gavėjai, jos turi reikalauti kad būtų sukaupta daugiau išteklių, kad būtų supaprastinti procesai ir procedūros ir kad Afrikos šalis galėtų pasisakyti, kaip tie ištekliai turėtų būti panaudoti. Afrikos vyriausybės taip pat turėtų atsisakyti e, daugelio studijų ir tyrimų, kurie mums atrodo labai svarbio, svarbus, tačiau ne Afrikos šalims. E, vyriausybės, kurios pasakytų ne tokiems tyrimams, susilauktų daugiau e, pagarbos iš donorų, taip pat ir iš Afrikos gyventojų. E, Laimiai kai kurios neturtingos šalis atsisako savo kaip aukų įvaizdžio ir ima, laikosi blaivesnio požiūrio. Pavyzdžiui, Ruandos prezidentas Paul Kagame pareiškė, kad niekas nėra Ruandai skolingas. E, jis tai pasakė praėjus 15 metų nuo genocido, o Kenijos ministras pirmininkas Railo Dinga E, prezidentinė rinkimų metu pareiškė, kad Britai e, nutiesa geležinkelį nuo pakrantės per penkerius metus XIX amžiuje, tačiau Kenijos gyventojai nuo nepriklausomybės atkūrimo nepailgino jo ne vienu coliu. E, kita vertus, Kenija padvigubino pajamos gaunamos iš mokesčių dėl to, kad buvęs verslininkas paskirtas prieš ketverius metus nacionalinės pajamų agentūros vadovų paskelbė karą daugeliui mokesčių rinkėjų ir jis turėjo tam pagrindo. Tik 5 procentai Kenijos biudžeto sudaro užsienio pagalbą, lyginant su 40 procentų kaiminėse šalise, tokiuose kaip Uganda. Tai yra vienas iš pavyzdžių e, susijusius su pagalba ir jos pasiekmėmis. Kitas pavyzdys buvo mano minėta sesutė, apie kurią aš kalbėjau savo pasisakymą pradžioje. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar galėsime pasikeisti nuomonėmis su mūsų komiteto nariais kas norėtų kalbėti pirmas, ponas Mišel. Pone pirmininkė, labai dėkuoju kalbėtojui, su dideliu susidomėjimu perskaičiau jo knygą, bet man ne viskas buvo aišku. Nuogastauju, kad jeigu mes pradėsime žmonėms sakyti, jog pagalba nepasiteisina, tai tada visi atras priežasčių, dėl ko nepadidinti savo įnašų iki 0,7 procentų BVP. O šalis, kuriuoms iš tikrųjų reikia investicijų, nebegaus lėšų. Taigi man šiek tiek sunku buvo suprasti E, dar e, reikia pasakyti, kad egzistuoja kita nuomonė priešinga, kuris savo, kad pagalba labai pasiteisina. Bet aš žinau, kad e, autorius yra labai patyręs šioje, šioje srityje. Jeigu pažįsime į visas nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba besivystančiose šalyse, žinau, iš mano šalies žmonės važiuoja, padeda statyti namus Afrikoje. Bet mano paties šalis gali e, ką, kai ką parodyti. Mes e, privatizavome 20 e, amžiaus pradžioje namus ir tada užtruko laiko, kol žmonės pradėjo suprasti, kad tai yra jų nuosavybė. Bet grįžtant prie knygos noriu pasakyti, kad galbūt per daug stipriai pasakyta, kad pagalba nepasiteisina. Tai kaip ar iš tikrųjų dabar reikia atsisakyti to 0,7 procentų ir ką reikėtų tuo atveju daryti? Bet e, manau, kad jūsų knyga yra svarbi e, kaip iššūkis. Aš priimu tą iššūkį. Taip pat noriu Jums pasakyti, kad e, galbūt nereikia balsuoti už socialistus ir žaliuosius, bet geriau už krikščionis demokratus. Taigi tiek. Dėkuoju, ponė Levinė. Eh, er Dėkuoju. Dėkuoju ponui Kalderyzijai už labai įdomų pasisakymą. Deja, jūsų knygos neperskaičiau, bet esu skaitusi, nes, skaičiusi neseniai keletą kitų. Viena Gari matai knyga, tarp jų yra e, apie iššūkius. Afrikoje, kaip žinia, autorė yra neseniai gavusi Nobelio taikos premiją. E, mes turime iš tikrųjų kelti klausimą dėl vystomosios pagalbos poveikio pietinėje Afrikoje. E, Matari yra Kenijos pilietė ir ji pakartojo beveik tą, ką jūs sakėte, pagalba gali išvirsti į labai neigiamus dalykus, bet daugelį Afrikos šalių ji yra labai veiksminga ir sukuria daug gėrio. E, mano minėta autorė sako, kad pagalba E, sudaro sąlygas e, valdžios atstovams Afrikoje nebebūti atskaitingiems prieš savo gyventojus, kadangi e, jie suverčia visą bėdą ar kaltę pagalbos teikėjams iš vakarų. Taigi tai yra susijęs su demokratijos toka. Žmonės nejaučia, kad jie yra atskaitingi savo šalies mokesčių mokėtojams. ir e, tada ne, nekuriama veiksminga šalies viduje mokesčių sistema, kadangi žinoma, bus suteikta pagalba iš užsienio. Ir tai yra susijęs su platesnėmis problemomis. Ir atrodo, kad dabar susidarė tokia padėtis, kai mokesčių mokyklos, sveikatos apsauga, krizių valdymas turi būti suteikta iš išorės, o ne kūriama pačioje, pačiame šalies viduje. Man regis reikia diskutuoti šiais klausimais. Aš e, turiu tam tikrų klausimų. Paminėsiu kitą knygą. E, mirusi pagalba, žlugusi pagalba, jis sukėlė daug e, prieštarų, nes sakoma, kad pagalba irgi nebuvo būtinai yra naudinga. Ką Jūs galvojate, ar sutinkate su mano minėto autorių išvadomis, kurias jie išdėstė savo knygose? Ir galbūt Jūs galėtumėte šiek tiek plačiau pakalbėti apie naujus principus, kuriuos minite pagalbos kontekste kaip reikėtų juos iš naujo suformuluoti ir užtikrinti, kad jie iš tikrųjų būtų veiksmingi. Galiausiai, aš esu švedė ir švedijoje labai daug kalbama apie tai, kad dažnai e, pagalba gali tik tai padidinti korupciją. Ir galbūt jūs galėtumėte keletą žodžių tarti dėl šio dalyko. Dabar ponė Keller. Dėkoju. Aš e, neperskaičiau jūsų knygos dar ir tik matau pavadinimas, kalba apie tai, kad e, užsienio pagalba Afrikoje nepasiteisina, bet liktai suponuojama, kad kitaip ją teikiant jį galėtų ir būti veiksminga. Jūs e, sakote, kad užsienio investicijos gali būti veiksmingesnės, bet aš nesu tikra, ar mažiausiai išsivyščiusios šalis gali pritraukti daug užsienio investicijų. Jūs taip pat sakote, kad pagalba gali sukurti reiškinį, kai vietos valdžios atstovai nebesijaus atskaitingi. Galbūt taip ir gali būti, bet juk vyriausybės yra atskaitingos e, viešajam poreikiui, pilietiniai visuomeniai. Ir kaip vis tik tai reikia užtikrinti pilietinę, sukurti pilietinę visuomenę mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse. Pirmiausia, tam reikia išteklių. Tam taip pat reikia audito institucijų. Kaip sukurti tai? kaip užtikrinti, kad būtų numatyti ištekliai darbo vietos tokioje sistemoje. Ir galbūt reikia tam pagalbos. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad vyriausybės būtų labiau atskaitingos, bet reikia paremti ir plėtinę visuomenę, taip pat paremti auditos sistemų ir struktūrų kūrimą. Tai yra dalykas, e, kuriuos reikėtų aptarti. Kelti klausimą, ką daryti su pinigais. Jūs sakote, kad galbūt e, donorai galėtų siūsti e, tam tikrus inspektorius, tarkim, į Tanzaniją ar kitur Ir kita vertus reikia galvoti apie spaudimą šalies viduje, pilietinės visuomenės spaudimą. E, šalis donorės turi pasteisinti savo šalyse, bet reikia galvoti apie atskaitomybę kartu su šalimis partnerėmis, naudos gavėjomis ir kad tose šalise taip pat valdžios atstovai būtų atskaitingi, atskaitingi vietos gyventojams. Mes e, dažnai matome, kad e, e, šalis donoris ne viską pačios nori matyti, nes jos dėl įvairių priežasčių nori paremti vieną ar kitą politinę, politinį aspektą. O dar vienas klausimas, kaip veikti neteikiant pagalbos. Vystomoji pagalba yra dalykas, apie kurį daug kalbame. Dar vienas dalykas - mokesčiai. Kodėl kyla klausimas dėl mokesčių? Per pastaruosius dešimtmečius e, mes e, rekomendavome vyriausybėms mažinti mokesčius, liberalizuoti verslą bet e, tai ne visuomet pasiteisino. Taigi aš lyg ir viską pasakiau. Dar e, sutinku su jumis, kad jūs, kai jūs sakote, kad mes turime labai aiškiai skirstyti pagalbą, reikia galbūt skelbti moratoriumą. E, tam tikrais atvejais. Kita vertus, e, ne visą laiką yra vykdomi įsipareigojimai dėl finansavimo. Paminėsiu tuos 0,7 procento. Reikia galvoti ir apie pozityvius pavyzdžius, e, kalbame tarsi apie visą Afriką, kur pagalba neveikia, bet yra ir labai pozityvių pavyzdžių, pavyzdžiui, Gana, kaip kad jūs pats paminėjote. Taip pat ir Zambija. Tai taip pat teigiamas pavyzdys. Nežinia, kiek pagalba čia prisidėjo, bet matome, kad padėtis keičiasi toje šalyje. Mes dabar, aišku, nelabai daug skiriame pinigų, bet reikia galvoti apie veiksmingumą, nes kitaip iš tikrųjų nepasieksime tūkstantmečio vystimosi tikslų. Dabar ponas Martinės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Visų pirma, todėl, kad pritariu prieš tai kalbėjusiems kolegoms, bet aš galbūt greščiau pasisakysiu negu kolegos. Kaip sakė ponas Mitchell, aš uh, Galiu pasakyti, kad e, knygos pavadinimas man, manęs per daug nedomino, gal, galbūt gražus pavadinimas, e, šiek tiek gal provokuojantis, bet galbūt aš jau esu per e, ilgai gyvenęs, kad mane būtų galima tai provokuoti. Tad kita, kita vertus, tas pavadinimas nepakankamai aiškus. Ir problemos kyla ne tik tai Afrikoje. Šito požiūriu Ir visų pirma, čia yra užsienio pagalbos problema. Ir kyla klausimas, ar tai yra vystamojo bendradarbiavimo pagalba, ar tai yra e, pagalba, kitokio pabudžio pagalba. Ką, ką tai reiškia tas foreign aid? Man pakaktų puslapio paaiškinimo, nereikėtų ištisos knygos šitiem, šitiem dalykam išaiškinti bent jau. E, Aš galėčiau puslapyje išdėstyti priežastį, dėl kurių Afrikoje yra tokia padėtis. Nes tai, duo, tai kas duodama viena ranka, o tai yra nedaug, tai kita ranka atimama. Afrikos problema yra ta, kad tai, ką mes duodam Afrikai, paskui atimame iš jos. Bet atimama kitais būdais, aišku tai, kas duodama vystamojo bendradarbiajimo srityje. Aišku, sakoma, kad be pagalbos būtų dar blogiau. Turiu galvoje ir kova su AIDS, kova su beraštystė ir taip toliau. Nes vystamasis bendradarbiavimas ir pagalba yra ne tik ta pagalba, kurią siunčia ES valstybės ar Šiaurės Amerika, bet ir Kuba teikia tą pagalbą. 20 tūkstančių Kubos medikų gydo ligonius kasdien, nes tie medikai išvažiuoja iš e, savo šalių, mokosi išsivyščiusiose šalyse, gaudami stipendijas tų šalių, o paskui dirba tose šalise, kuriuose reikia pagalbos. Afrika susiduria su milžiniškais e, sunkumais, todėl kad e, šiaurės šalis valdo visus tos procesus. Tad e, manau, kad Manau, kad reikėtų, pavyzdžiui, sakyti aiškiai, kad šiaurės valstybių dotuojamas žemės ūkis yra priežastis, dėl kurios Afrikos žemės ūkis žlunga po truputį. Galime ir kitų paaiškinimų pateikti, aiškindami, kodėl Afrikos tokia padėtis ir kodėl mes esame už tai atsakingi. Na, aš e, sakyčiau, kad e, ta atsakomybė nėra daugumos afrikiečių atsakomybė. Manau, kad e, vis dėlto mažiausiai kalta šitame kontekste yra vis, vystimosi pagalba. Kaip sakė Gay Mitchell, tokie teiginiai gali demoralizuoti mūsų piliečius, nuvilti juos ir todėl bus sunkiau teigiama ta pagalba vystome bendradarbiavimo srityje ir nebebus dedama tiek pastangų ir nebebus siekiama padėti. Ir manau, kad tada pasiekmes tikrai būtų neigiamos. Ir manau, kad tie mūsų išklausyti argumentai nelabai įtikinantis yra. Kaip sakė ponė Levin yra ir kitų veikalų, kitų knygų, kur kalbama apie šitos dalykus, tačiau ne, nepateikiama galutinių išvadų. Šiaip, aišku, čia kalba sukasi apie kapitalistinį pasaulį, kuris stebi, kuris pasako, kokį projektą reikia remti, kokio neremti. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad taip ilgai kalbėjau. Dėkoju. Dabar žodis poniai Gail Durens. Penkios, šešios minutės. Dėkoju. Aš dirbu vystimuose generalinėme direktore, direktorate, kuris užsima pagalbos veiksmingumo klausimu. Man buvo labai malonu išgirsti jūsų pristatymą, jūsų knygos nesu skaičiusi, bet kai matau jūsų knygos pavadinimą ir kai klausiausi jūsų šiandien, man visa tai skambėjo pozityviai ir visa tai, mano nuomonė, atitinka mūsų veiksmus, mūsų komisijos ir valstybių narių veiksmus. Jūs kalbėjote apie tai, kokios svarbios yra vietos valdžios iniciatyvos ir politikos. Taip, pagalbos veiksmingumo vienas iš principų yra nuosavybė arba priklausimas vyriausybėms. Taigi programos ir politikos turi priklausyti būtent vietiniai valdžiai. Jūs taip pat sakėte, kad Mes turime susidaryti ties tuo, kas jau padaryta, bet galbūt reikėtų laikytis kitokio požiūrio. Ir tai taip pat yra susijęs su pagalbos veiksmingumu. Jūs kalbėjote apie paramą ir socialinį teisingumą, apie šių dviejų aspektų susijimą. Ir mes apie tai taip pat kalbame, mes bandome įtvirtinti lygumą, lygybę įvairiose sektoriuose. Žiūrime, kiek donorų skiria pagalbą vieniems sektoriams, kiek kitiems sektoriams, tokiems sektoriams, kurie yra šiek tiek labiau nuskriausti kaip žemės ūkio sektorius. Mes taip pat siekiame lygybės skirtingų valstybių atžvilgių. Jau turimų rezultatų įtvirtinimas. Mes taip pat tuo rūpinamės, stengiamės suderinti teikiamą pagalbą. Donorai negali padaryti visko. E, jie taip pat turėtų specializuotis tose srityse, kur galėtų sukurti didesnę pridėtinę vertę šalise partnerėse. Jūs taip pat sakėte, kad mes turėtume, kalbėdami apie pagalbą, ją susijęti su politika. Tai žinoma yra vienas iš iššūkių ir diskusijos su valstybėmis narėmis mes apie tai kalbame. Bet tokį politinį aspektą dėrėtų integruoti. Ir kai mes kalbame apie darbo pasidalymą, mes skatiname donorus išanalizuoti jų turimus privalumus. Ir tas politinis aspektas yra įtrauktas į tokią analizę. Taigi, aš taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie mūsų veiklą. Kaip žinia, Europos komisija pristatė pavasario paketą ir komunikatą dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų bei dokumentą dėl pagalbos veiksmingumo ir mokesčių bei vystimosi. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų reakciją apie tai, kas pasikeitė nuo jūsų knygos pasirodymo 2006 metais. Galbūt kažkas bent šiek tiek pasikeitė, nors akivaizdu, kad daug ką dar būtina nuveikti. Ačiū. Dabar žodis ponui Kalderyzį. Norėčiau, kad e, jisai nekalbėtų per nelik ilgai, penkios minutės. I, I was... Aš parašiau savo knygą ir E, tuo metu buvo daug kalbama apie pagalbą ir pagalbos mastus. Man atrodo, kad tas 0,7 procentai yra vienas iš didžiausių ančių e, šioje srityje. Dabar reikia galvoti, kad E, kiekis, mastas e, vystomojo pagalboje gali būti labai didelis kokybės priešas. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad nedaug pagalbos e, pasiekia vargingiausius, dažnai išvaistamos lėšos. Reikia galvoti apie strateginį planavimą ir tada didesnė dalis pagalbos pasiektų tuos, kam jos reikia Aš savo knygoje kalbu apie tai, kad reikia pirmiausia galvoti apie pagalbą tiesioginę žmonėms. Ten rezultatas, teikiant tokią pagalbą, labai aiškus būtų rezultatas, o teikiant oficialią pagalbą rezultatas nėra aiškus. E, buvo minėtas mano knygos pavadinimas, e, šiek tiek gal ne visiškai teisingai suprasta, E, pagalba. E, tas pavadinimas, iš tikrųjų, aš sakau, kad šiaip pagalba pasiteisina. Aš pats dirbau ilgai Indonezijoje ir e, žinau, kaip galima pagalbos pagalba žmonės iškelti, iš, padėti žmonėms išbristi iš skurdo. Uh, E, ir Afrikoje labai daugelį šalių, Ganoje, Ugandoje, kitur per 10-20 metų e, prieimus teisingus sprendimus dėl ekonomikos politikos ir pagerinus e, išteklių naudojimą galima daug ko pasiekti. Taip, galima sakyti, kad jokios pagalbos neteikti yra geriau negu pernelik daug pagalbos, bet aš tiek daug šioje srityje dirbau ir galvoju, kad pusiaukelė būtų pati geriausia išeitis. O dėl e, Kenijos atstovės knygos, man atrodo, kad ji per daug simplistiškai, supaprastintai apie daug ką kalba. Kalbama apie užsienio pagalbą, kitas e, pagalbos rūšis, bet niekas niekada negalvojo, kad užsienio pagalba užtikrins augimą. Ja e, reikia taikyti ten, kur trūksta vyriausybinių išteklių ar žinių. Dabar e, daug kas pasikeitė ir <coughs> galima koncentruoti pagalbą kur kas geriau negu anksčiau. Taip pat manau, kad priekyba kur kas svarbesnė negu pagalba padedant žmonėms išbristi iš skurdo, tai yra faktas. Aš e, pasisakydamas pradžioje kalbėjau apie žemės ūkį ir tyčia tai dariau. Mano nuomonė Afrikoje tai yra didžiulis pagrindinis išteklių šaltinis e, e, Jeigu paimsime Kanadą, Australiją, Daniją, JAV, e, Naują Zelandiją, tos šalis labai daug pajamų užsidirbo į žemės ūkio, o Afrikoje tarsi to nenorime pamatyti. E, Čede, pavyzdžiui, e, ne sunku yra teikti pagalbą žemės ūkiui, nes pavyzdžiui, jeigu e, valstiečio laukas yra arti kelio, tai gali atsitikti tai, kad kažkas atvažiuos tuo keliu ir jo derlių pavoks. Mes turime priimti aiškius sprendimus, turime Ir aš, e, kai kalbėjau apie inspektorius, aš nieko naujo nesiūliau. Tai yra susijęs su įvairiais priežiūros e, metodais, įskaitant Pasaulio banko priežiūros misijas, jos jau buvo naudojamos e, anksčiau, pavyzdžiui, kas pusmetį misija gali 2-3 dienas atvažiavusi panagrinėti, kaip įgyvendinamas projektas. Ir aš bet aš siūlau šiek tiek kitaip atlikti inspekcijas. Jos būtų nuolat veikiančios, galbūt afrikiečiai patys galėtų e, būti sugundyti, e, būti inspektoriais, jiems už tai turi būti deramai atlyginama. Ir man taip pat gaila Afrikos e, finansų ministerijos. Ministerijų aš pats pradėjau savo karjerą Kanados finansų ministerijoje. Ir žinau, kad reikėtų kur kas galbūt palankiau žiūrėti į tai. Mozambike, Ganoje mes kalbame apie tam tikrų sumų skirimą E, trims, ketveriems metams e, ir siekiame iškart rezultatų, pavyzdžiui, vakcinavimo vaikų ar e, mergaičių skaičius atitinkamas mokykloje. Jeigu nepasiekiama tikslų, tai reikia galvoti, kaip pagerinti rezultatus. Kitų šalių at atveju galima galvoti apie tam tikras sąlygas, kaip e, pavyzdžiui rinkimus, tam tikrą procesą ir e, to proceso susijimas su pagalba. Man atrodo, kad tuo aš ir apsiribosiu. Euh, au point numéro 9, nous allons aborder maintenant la présentation du plan d'action de l'Union européenne sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux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 Jums apie FLECT veiksmų planą, tai yra miškų teisės įgyvendinimo valdymo ir prekybos veiksmų planą. Ir e, žinome, kad vystimosi komitetas labai daug dėmesio skiria šiam klausimui ir Europos parlamentas mus nuolat remia. Ir mes ir toliau labai tikimės sulaukti iš jūsų paramos. Kodėl reikia kalbėti apie veiksmų planą šiandieną ir kokia yra padėtis? Jau yra sudaryti trys sustarimai, vienas ratifikuotas, e, kalbu apie Ganą, e, Kongo atveju, jau proces, e, procesas yra ratifikavimo ir kitą mėnesį su Kongo pasirašysime. Dar norėčiau pasakyti, kad deramės su Liberija, Centrinės Afrikos, Centrinė Afrikos Respublika ir e, Kongo Demokratinėje e, Respublikoje, Gabone taip pat pradėsime darybas. Deramės su Indonezija, Malazija dėl savanoriškų partnerystės susitarimų. Ir Latino Amerika labai rodo didelį susidomėjimą Latinų Amerika mažiau prekiauja su ES medienos produktais, bet vis tik tai ES išlieka svarbia rinka. Jau buvo atlikta keletas misijų į Latino Ameriką, kad Latino Amerikos šalis gautų atitinkamos informacijos. Dar noriu pasakyti, kad savanoriški partnerystės sutarimai yra labai paprasta, veikia labai paprastai. E, Medieną e, gaminančios šalis siunčia, e, eksportuoja į Europos Sąjungą savo produkciją ir ji metų lydima yra pažymėjimų, kurie patvirtina, kad e, mediena yra pagaminta laikantis visų reikalavimų. Tokiu atveju ES e, vartotojai e, gauna patikinimus, kad mediena eksportuojama į ES rinką yra gaminama legaliai. Ir kad nepakenkiama atitinkamos šalies e, vystimusi, o eksportuojanti šalis per savanorišką sustarimą gauna patikinimų, kad e, užsitikrins gerės sąlygas e, savo produkcijai patekti į ES rinką ir kad tai prisidės prie miškų tvarkymo atitinkamoje šalyje. Procesas iš tikrųjų yra gana paprastas Bet kai pradedame dėrėtis, tai kaip galite įsivaizduoti, realybė pasirodo esanti kur kas sudėtingesnė. E, nelegalumo suvokimas nėra visuomet vienodas, taip pat nėra vienodos e, nelegalių veiksmų priežastis, valstybės gebėjimas ar negebėjimas e, rinkti mokesčius ir kiti klausimai iškyla. Taip pat prekybos srautai nėra labai paprasti, nėra tai labai paprastas procesas. E, tie, kas pagamina medieną, ne visuomet tiesiogiai eksportuoja savo produkciją į Europos Sąjungą, egzistuoja tam tikra eksportuotojų e, grandinė, veikiant Ir visame pasaulyje tokios grandinės yra tokios pat sudėtingos, sudėtinės, kai susideda iš daugelio dalių, kaip ir e, bet kurios kitos prekės atveju. Taigi tai nėra labai tiesioginis ar paprastas procesas. Dar vienas dalykas - miškų valdymas, tvarkymas, taip pat yra labai sudėtingas klausimas. Pasižiūrėkime į tai, kiek E, miškų sektoriuje veikia veikėjų, turinčių konkrečių ir labai skirtingų interesų. Problemų iškyla ne tik dėl skirtingų interesų tarp vartotojų ir gamintojų, Taip pat yra problemų tarp vyriausybės įvairių vyriausybių padalinių, nes interesai taip pat skiriasi ir taip pat yra, reikia nepamiršti, žmonių interesų, kurie gyvena atitinkamose teritorijose, taip pat eksportuotojų dirbančių žmonių vidaus rinkoje. Ir taip pat tuo, tų, kurie užsima eksportu į tarptautinę rinką. Taigi labai e, svarbu, galvojant apie pajamas biudžeto kai kuriuose šalyse, e, atsiminti, kad tas pro, visas procesas priekybos mediena yra labai sudėtingas. Pirmasis sustarimas yra ratifikuotas, kaip sakiau, su Gana. Ir mes iš e, jo daug ko pasimokėme. Tai labai svarbu vykdant darybas su kitomis e, šalimis dėl savanoriško sustarimo, bet e, institucinė prasme ir e, situacija yra labai skirtinga įvairiose šalyse negalime taikyti vienodų sąlygų visiems. Su Ganos vyriausybė e, pasiekime sutarimo, turime tarti tam tikrą sistemą, ji labai mums naudinga diskusijose. Pavyzdžiui, prieš mėnesį buvome susitikę su Liberijos atstovais. Tai yra tam tikras pagrindas, tas mano minėtas sustarimas su Gana, jisai šiek tiek e, palengvina dėrybas. O kokias išmoktos pamokos mūsų. Norėčiau e, čia pakalbėti apie procedūrinius dalykus ir taip pat turinio dalykus. Dėl procedūrų. Man atrodo, kad uh, miškų teisės įgyvendimo ir valdymo bei prekybos e, sistema mums e, parodė, koks yra platus suinteresuotų asmenų spektras. E, pirmiausia, šalyse ir vyriausybėse. Mes anksčiau kalbėjome apie miškus, apie miškus kalbėdavome su miškų tam tikromis e, sistemomis atsakingomis už miškų e, tvarkymą, nes e, sustarimai yra pirmiausia susiję su mediena, bet reikia nepamiršti prekybos ministerijų, taip pat mokesčių klausimų ir su vietinės valdžios struktūromis. Mes dabar prieimus e, šią sistemą, FLECT, galime praplėsti su interesuotų asmenų ratą ir įtraukti juos į dėrybas, kai derame su vyriausybė. Taip pat tai yra susiję ir su šalių suvereniteto klausimais. Ir gali būti šie klausimai labai jautrus politinė prasme e, galima kalbėti, ar tam tikras įstatymas yra geras ar ne, taip pat e, apie e, mechanizmus e, nuobaudų tiems, kurie nesilaiko įstatymo nuostato. Ir čia būtent iškyla suverenumo dalykai. Mes ne tik praplėtėme diskusijas vyriausybių kontekste bet deramės ir su pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis bei pramonės atstovais. Galiu Jūs patikinti, kad procesas tikrai pasiteisino. Mes lankėmės įvairiose šalyse, padėjome konsultacijas su suinteresuotais asmenimis, tą darėme, kaip sakiau, keliose šalyse. Ir man džiugu pastebėti, kad e, šalių vyriausybė suvokė, jog visai verta renkti tokias konsultacijas. Aišku, procesas dėrybų dėl to šiek tiek sulėtėjo, tačiau tuo pačiu metu galime uh, užsitikrinti kur kas nuoseklesnius ir stipresnius susitarimus. Dabar dėl turinio. Ką, ko išmokome? Man atrodo, kad šis procesas padėjo šalims išsiaiškinti, e, kaip veikia jų teisės sistemos ir tam tikrą prasme jos dabar gali e, pasižiūrėti, kokio stiprumo jų teisės sistemos yra. Mes atitinkamoms šalims čia padėjome, taip pat padėjome joms e, apibriežti teisinio iškumo dalykus kurie skirti korupcijai sumažinti ir teisės aktų įgyvendinimui pagerinti. Vyko diskusijos, kaip sakiau, bendraujant privačiam sektoriui, nevyriausybinėms organizacijoms ir tai buvo labai naudinga. Ir dar, mano nuomonė, e, šalis e, galėjo užtikrinti geresnius skaidrumo standartus, geresnė galimybė susipažinti, geresnės galimybės susipažinti su informacija ir tai yra susijęs su dėrybų procesu taip pat. Pateiksiu pavyzdį. Būtent kai kuriais atvejais pačios šalis atsiradus vietos pramonės spaudimui, pavyzdžiui, e, Ganos, Kongo ir Kamerūno atžvilgių, sutartyse kalbama ne tik apie eksportą į Europos Sąjungą, bet ir į kitas rinkas. Taip pat kalbama ne tik apie eksportą, bet ir e, vietos gamybą. Taigi, skirtingi suinteresuoti asmenys per visas, visą darybų procesą dėstė savo pozicijas ir tai leido mums užsitikrinti geresnius susitarimus. Dar paskutinis pastebėjimas. Reikia pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis. Šiandieną tikriausiai jų atstovų nėra, bet man labai malonu tai pastebėti, kalbant prieš jūs e, per skirtingus proceso etapus, kai kurios šalis, e, pavyzdžiui, Niderlandai, Junktinė karalystė mus labai rėmė derantis su Gana, Vokietija, Prancūzija, kitais atvejais labai mus paremė ir be tokio paskatinimo, padrasinimo iš valstybių narių pusės mums svarbu ar būtų pasisekę taip kaip dabar, kad pasisekė. Šis procesas įgauna pagreitį, jį verta tęsti. Ir dar pasakysiu, kad gero ir skaidraus valdymo užtikrinimas tokiam sudėtingame sektoriu kaip miškininkystė yra gera pradžia norint išplėsti geros valdysenos principus į kitus sektorius. Aš tikiuosi, kad e, būtent e, mes pradėsime čia procesą, kuris paskui e, išplis, persimės į kitas sritis. Nes šis sektorius, miškų sektorius, yra labai sudėtingas ir už tai tai yra gera pradžia. Šis procesas iš šalių partnerių reikalauja taip pat tam tikrų dalykų Turiu galvoje pastangas užtikrinti atitinkamus standartus. Taip pat iš jų reikalavimą įdėkti kontrolės e, tam tikrą grandinę, kad mediena per tam tikrus uostus keliautų toliau. Procesas vėlgi gana sudėtingas ir mes čia bei kiti mm, to norai turime prisidėti. Aš tikiuosi ir jūsų paramos. Jeigu, pavyzdžiui, reikėtų išreikšti papildomą paramą šalims šiame procese, tai tikiuosi, kad jūs padėsite. Ačiū. Dėkuoju dabar žodis e, parlamentarams, komiteto nariams, ponas Martinez. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog mes nagrinėjom labai įdomią temą. Tai, kas buvo pasakyta, yra tikrai pozityvu. Dėkojam ponui Riera už pranešimą. Kaip ir kitais atvejais dabar konstatuojam, kad yra gerų iniciatyvų. Norėčiau padėkoti komisijai ir pasveikinti už tai, kad e, informavomus apie tą iniciatyvą ir galiu patikinti, jog Europos e, parlamente tikrai turbūt tų kolegų skaičius, kurie žino apie tą projektą, neviršė vieno procento. Aš e, norėčiau pasakyti štai ką. Kaip mes galėtume skatinti valstybės pasirašyti tokio pabudžio sutartis su mumis. Kokie objektyviai yra privalumai toms valstybėms pasirašant tokias sutartis? Ir e, palyginus, juk, juk mes žinome, kad e, tos įmonės, kurios kerta medieną ir parduoda ją, E, uždirba labai didelius pinigus. Tad kokie, kokie yra privalumai, kokie pliusai, kurie joms gali būti patrauklus tose sutartyse. Nes e, žinom, kad e, kai kurios iš tų įmonių iš tikrųjų užsima neteisėtais dalykais, neteisėta veikla. Aš esu skrydęs sraigtas sparniu virš e, sienos tarp e, kai kurių Latino Amerikos e, valstybių. Brazilijos pasienyje su taip skrydės. Venezueloje mes matome, jog miškai yra praktiškai neišnaikinti, tuo tarpu Perskridus sieną mes matom, jog Brazilijoje šimtų kilometrų plotuose miškas yra kertamas be galo dideliais mastais. Visur mm, iš viršaus matomi kelmai iškirstų medžių ir ten, kur buvo anksčiau miškas, dabar yra savotiška žalia savana. Ir paskui už mėnesio buvom atskridę ten ir jau matėm, kad tas iškirstas plotas padidėjo penkiais kilometrais. Ir visas tas plotas, kurį mes matėm, buvo apie 40 km dydžio ir jis vis plečiasi ir nyksta miškas. Aišku, aš esu kalbėjęs su Brazilijos valstybės institucijų atstovais, kai kuriuos iš jų pažįstu gerai, kai kurie, yra, kai kurie jų yra mano draugai, tačiau jie sako, jog neįmanoma kontroliuoti miško pramonės įmonių ir tos įmonės uždirba tokius pelnus, užsimdamas tą veiklą, jog uh, labai sunku e, kontroliuoti tą procesą. Aišku, tos įmonės kartais sako, jog tuo būdu jos didina ganyklų plotus, atima tos plotus iš miškų. Aš norėčiau paklausti, ką ES gali padaryti daugiau išaiškindama toms valstybėms konkrečius privalumus tokių sutarčių ir konkrečias ir greitas pasiekmes kovojant uh, su miškų nikimu. Dabar žodis ponui Mitchell. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su kolega Martinės. Dėkuoju komisijai už pristatymą. Kalbant apie vystimąsi, iškyla tiek daug klausimų, kad visus sekti yra sudėtinga. Šis projektas yra labai svarbus ir jis atliepia kitus susirūpinimą keliančius klausimus, kaip, pavyzdžiui, klimato kaitos klausimus. E, aš norėčiau tiesiog perfrazuoti Martinės klausimą. Ką gauna Gana, ką gauna kitos šalis, kurios pasirašo susitarimus? Kokios naudos gauna tos šalis? Dėl pačios procedūros Pačiame priede yra sakoma, kad ES skiria vystomąją pagalbą, kad sukurtų pajėgumus ir vykdytų reformas. Ganos atveju e, yra dėgiamas biudžeto paramos mechanizmas. Ar jūs galėtumėte paaiškinti, kas yra daroma Ganos atveju? Nes man labai įdomu sužinoti, kaip yra kuriami pajėgumai. Ir aš linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, nes pati programa yra labai įdomi. Merci beaucoup. Dėkoju. Ar būtų kitų klausimų? Nėra. Tuomet e, žodis e, panui Riera. Thank you, thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju poniui Martinės ir ponui Mitchell už išsakytą paramą ir užduotus klausimus. Pirmasis Martinės klausimas ir Mitchell klausimas yra labai panašus. Kokios naudos gauna tos suinteresuotos šalis? Europos rinka ir ne tik Europos medienos rinka keičiasi. Ir taip pat dėl jūsų paramos ir dėl jūsų veiksmų ES piliečiai yra sunerime dėl medienos, kurią įsigyja tiesiogiai arba netiesiogiai iš baldų įmonių legalumo. Ilgalaikėje perspektyvoje šalis pasirašusios e, savanoriškus e, partnerystės susitarimus turės e, naudos rinkoje, turės geresnę padėtį rinkoje, turės geresnės galimybės patekti į rinką. Jūs turbūt matėte straipsnių, kuriuose rašoma apie besikeičiančias rinkos sąlygas. 2011 metais mes tikimės importuoti sertifikuotus medienos produktus iš Ganos. Ir aš manau, kad su Europos komisijos parama bus galima pradėti procesą, kampaniją susijusią su FLECT sistema ir jos teikiamą naudą. Tai aš norėčiau šį aspektą pabrėžti. Kitas aspektas, kalbant apie naudą Ganai. FLECT sistemos pagalba mes galime sumažinti neteisėtą kirtimą šalyje. Taip pat pagerės pajėgumai vystytis, pagalvokime apie Liberiją iki pilietinio karo. Miškų sektorius buvo vienas iš svarbiausių sektorių, dabar pajamos iš miško sektoriaus yra lygios nuliui. Taigi mes galime padėti vyriausybėms savo veiksmais. Galime joms padėti plėtoti tokius sektorius ir juos toliau vystyti. Brazilija ir Venezuela. Tai yra pavyzdys, kas gali nutikti ir kitose teritorijose. Paimkime Ganą, Dramblio kaulo krantą. Jeigu Gana pradeda procesą siekdama geresnio valdymo, tai žinoma, per Ganą gali būti eksportuojama mediena iš dramblio kaulo kranto. Todėl būtina pagalvoti apie susitarimų nuostatas, kad tam būtų užkirstas kelias. Taigi mūsų iniciatyva turėtų išspręsti tokias potencialias problemas. Ir komisija savo pasiūlymuose ir kalba apie atsargumo principus, apie tai, kad importuojama mediena turi būti užauginta legaliai. Ir Europos komisijos pasiūlymą jūs netrukus nagrinėsite. Jame yra sakoma, kad valstybė pasirašiusi flekt susitarimą jau įvykdė visas atsargumo nuostatas. Ir žinoma, jūs kalbėjote apie tas dramatiškas sudariusias situacijas kai kuriuose valstybėse. Ir paskutinis pono Mitchell užduotas klausimas. E, biudžetinės paramos sektorinė programa vykdoma Ganoje. Ir kągi mes remsime priklausys nuo konkrečios valstybės. Aplinkosaugos ministras pirmininkas turėjo įtikinti finansų ministrą, kad prasminga paremti tokią programą ir kad savo biudžetinės paramos programa mes sieksime sukurti tą saugojimo ir kontrolės sistemą, o kontrolės sistemą sukurti yra sudėtinga, kadangi mediena, eksportuojama mediena turi praeiti ne vieną etapo. Taigi, prisidėdami prie techninių pajėgumų, mes paremsime ir konkrečios saugojimo sistemos sukūrimą. Tokių veiksmų imsis šalies vyriausybė, o mes esame sudaręs konkretų biudžeto paramos susitarimą. Per tematinės programas ir techninės paramos priemonės mes stipriname miškininkystės departamentų gebėjimus, kad jie įsigilintų į šį procesą, kuris, kaip jūs suprantate, yra itin sudėtingas. Europos komisijos vardu norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę pristatyti šį procesą ir skatinu jūs asmeniškai arba kolektyviai kreiptis į mus ir toliau